Guten Tag, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Wir nehmen unsere Beratungen im Haushaltskontrollausschuss. Labadiena, ponios ir ponai. Kviečiu pradėti darbą mūsų komitete. Pradėsime šiandien ir dirbsime rytoj visą dieną. Gavote darbo tvarkės projektą. Mūsų posėdis transliuojamas internetu. Matote, kokius kalbos yra, e, kokiomis kalbomis kalbama. Siūlau iš karto pereiti e, prie darbo tvarkės e, aptarimo. Trečias punktas dėl metinės 2012-2013 metų subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo ataskaitos. Nuomonės referentė yra Patricija Šulin ir jai perdodu žodį. Ačiū, ponė. Pirmininkė, pirmiausia, noriu visiems padėkoti už bendradarbiavimą rengiant šį pranešimą. Pateikti buvo trys pasiūlymai dėl pakeitimų, visi jie yra priimtini. Dabar dėl tos metinės ataskaitos apie subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymą 12-13 metais, tai pirmiausia, mes norėtume pasidžiaugti, kad komisija pradėjo viešasias konsultacijas ir parengė gairias tam, kad subsidiarumo, subsidiarumo proporcingumo ir gero valdymo bei valdymo supaprastinimo klausimais. Mes atkreipėme dėmesį į naujus politinius prioritetus ir tikslus, kuriuos iškėlė komisija ES lygių būtent sumažinti sąnaudas, kaip galima daugiau naudos užtikrinti ES piliečiams ir sumažinti įmonėms tenkančią biurokratinę naštą biudž, už biudžetą atsakingos institucijos atitinkamai sudarė biudžeto projektus atsižvelgdamos į poveikio vertinimą, kurį atliko komisija. Aš manau, kad mums pirmiausia reikia įvertinti, ar daugiametės finansavimo programos atitinka, tenkina subsidiarumo principą ir ar duoda valstybėse narėse papildomos naudos jų įgyvendinimas. Reikia pasakyti, kad ES fondai tam tikrais atvejais finansuoja projektus, kurie tikrai neduoda reikalingo rezultato ir komisija analizuoja, įvair, turi išanalizuoti uh, sąlygas, kad būtent vietos lygių vykdant projektus būtų gauta didžiausia nauda. Ir todėl norėčiau paraginti komisiją naudotis nacionalinėmis poveikio vertinimo studijomis. Uh, skiriant finansavimą. Ir aš manau, kad parlamento poveikio vertinimo tarnyba taip pat gali svariai prisidėti. Taip pat kviragino komisija atsižvelgti tai, ką audito rūmai savo specialioje ataskaitoje pažymėjo dėl bendro valdymo ir naujųjų priemonių. Taip pat noriu paraginti komisiją, vadovaujantis proporcingumo principu, naudoti fondų lėšas ir užtikrinti, kad e, paramos skirimas pagal paraiškas būtų atitiktų tikslus. Ir galiausiai, aišku, reikalinga e, labai ateidžiai stebėti, kaip yra vykdomas ES biudžetas. Noriu atkreipti dėmesį, kad e, parlamentas turi savo teisę nagrinėti su tikrinimu nagrinėjimo sutikrinimų procedūrą tam, kad sumažėtų klaidų skaičius. Ir dar vienas dalykas, labai tikimės, kad bus geresnė sąšauka tarp nacionalinių ir ES biudžetų įgyvendinimo būtent proporcingumo ir subsidiarumo principų taikymo prasme. Ačiū. Ypač devintojo punkto atveju tai mes primename komisijai, kad kartu tvirtiname biudžetą ir todėl labai svarbu atkreipti dėmesį į a, laiškų, kuriais keitėmės turimi. Yra trys, a, kaip buvo minėta, pateikti pakeitimai, kas nori dėl jų pasisakyti. Jeigu norinčių pasisakyti nėra, tai tada kolegos balsuosime, o balsuosime kada, klausia pirmininkė. Balsuosime gegužės penktąją dieną. O teisės komitetas balsuos birželio 16-17 dieną. Dabar galime pereiti prie ketvirtojo darbo tvarkės klausimo, tai yra specialioji ataskaita dėl ES jaunimo garantijų iniciatyvos. Ar iš audito rūmų Yra atvykęs atstovas į posėdį, klausė pirmininkė. Mačiau lyg prie salės auditorumo atstovę. Užimtumo ir socialinio reikalų komiteto atstovus taip pat kvietame dalyvauti šios ataskaitos svarstymę ir mūsų nuomonės svarstymę labai tenka tik apgailestauti, kad jie neatvyko. Mes nuolatos jūs kviečiame į savo posėdžius, kai svarstomas jiems aktualus klausimas, bet jie jų nebūna. gal ir yra prie salės tie žmonės, bet jų čia nėra, todėl tie. O dabar norėčiau pasveikinti ponę Ivanovą iš audito rūmų, nes tai yra labai svarbi specialioji ataskaita ir žodį iš karto jums ir suteiksiu, kad ją pristatytumėte. Thank you, Madam Chair. Uh, honorable members. <laughs> Thank you for having us today. Um... Dėkuoju, panė pirmininkė, ačiū, kad pakvietėte mus šiandieną. Ypač e, dėkuoju Jums, kad palengvinote mums šio, šios ataskaitos pristatymą per patį pirmąjį Jūsų posėdį iš karto po ataskaitos paskelbimo. Noriu padėkoti poniai Kalenbach, Jūsų pranešėjai, šešėlinės pranešėjams, vicepirmininkams, koordinatoriams, visiems biudžeto kontrolės komiteto nariams, taip pat ir e, komiteto sekretariatui už e, jūsų pristatymą. Tai demonstruoja, kiek daug svarbos jūsų komitetas skiria jaunimo nedarbo problemams. Pradėsiu nuo keletos skaičių. 2014-aisiais 7,4 jaunų europiečių nesimokė, nedirbo Daugiau negu vienas iš penkių darbo rinkoje negali susirasti darbo, kai kuriuose valstybėse narėse kas antras to padaryti negali. Ir skirtumas tarp valstybių, kur jaunimo nedarbas yra aukščiausias ir mažiausias, yra labai didelis, nuo 7,2 procentų Vokietijoje iki 53,4 procentų Ispanijoje pereitų metų birželio mėnesį. 2012 metais e, atlikta studija e, apskaičiavo, kiek yra prarandama dėl tokio e, jaunimo nedarbo. Tie praradimai 153 milijardai eurų, tai sudaro maždaug ES BVP 1,2 procentų. Kovojant su jaunimo darbu, ES pradėjo keletą iniciatyvų, tame tarpe ir jaunimą užimtumo garantijas, kur e, numatyta, kad reikia atsižvelgiant į poreikius užtikrinti darbo susiradimą. Aš e, pakalbėsiu apie keltą dalykų apie mūsų ataskaitą. Visų pirma, pašnekėsiu apie audito požiūrį Atsižvelgiant į temos aktualumą ir aukštą prioritetingumą, mūsų rūmai atliko keletą auditų ir šiandien mes patiekime tik pirmuosius vertinimus e, Europos politikos formuotojams e, pristatydami e, pirmuosius auditų rezultatus. Pirmame etate, etape mes bandėme pažiūrėti, kaip komisija teikia valstybėms narėms paramą įgyvendinant jaunimo garantijų schemą. Mes visų pirma žiūrėjome į nacionalinius e, tų garantijų įgyvendinimo planus Prancūzijoje, Airijoje, Italijoje, Lietuvoje ir Portugalijoje. Paskui e, pažvelgiame į pagrindinės rizikas, kurios iškyla įgyvendinant e, šią schemą. E, šis, šis specialioji ataskaita, atsižvelgiant į jos aktualumą, buvo parengta mažiau kaip per metus. Tuo pat metu mes audituojame ir vadinamasias Youth Action Teams iniciatyvas, kurių tikslas yra jaunimus tiekti daugiau galimybių, o Šių metų pabaigoje ketiname jau pradėti auditą valstybinių mm, lygmenių, atlikti auditus dėl jaunimo garantijų schemos. Ką pirmieji auditai parodė? Apskritai parodė, kad e, komisija laiku ir tinkamai teikė valstybėms narėms paramą parengiant tas jaunimo garantijų schemas. Pavyzdžiui, parengė informaciją, kaip valstybės narės po tarybos rekomendacijos galėtų per penkis metus parengti tokias schemas. Taip pat e, padėjo įvertinti parengtus nacionalinius planus, e, iškėlė e, esamus trūkumus, tačiau e, peržiūrėtus planus ne visas valstybės narės dėja pateikė. E, vis tik išlieka labai daug neatsakytų rimtų klausimų. Kalbant apie rizikas iškylančias e, toms garantijoms įgyvendinti, e, visų pirma, kalbame apie finansavimo adekvatumą ir projektų tinkamą vertinimą ir tinkamą ataskaitų teikimą. Kalbant apie finansavimo adekvatumą, atsižvelgiant į tos schemos apimti, ši schema bus labai globali ir plati priemonė. Todėl mes darome išvadą, kad reikia užtikrinti skirtingų šaltinių e, finansavimą. Nuo 14 iki 20 metų iš ES biudžeto numatyta 12,7 milijardų eurų iš ES fondo ir jaunimo užimtumo iniciatyvos. Tačiau prireiks daugiau finansavimo tame tarpe ir struktūrinėms reformoms, užtikrinant švietimo bei profesinio rengimo sistemų funkcionavimą. Tačiau Nei viena iš mūsų audituotų valstybių narių e, nepateikė įvertinimų, kiek galėtų kainuoti numatytos schemos įgyvenimas. 9 iš 28 valstybių narių apskritai nepateikė informacijos, kiek yra numatyta nacionalinio finansavimo šiai schemai įgyvendinti. Tarptautinė darbo organizacija e, yra vienintelė organizacija kuri yra paskaičiavusi, kad jaunimo garantijų schema Europa, e, eurozonoje būtų 21 milijardas eurų. O 2013 metais atlikta studija šešiose valstybėse narėse rodo, kad įgyvenimo kaštai turėtų siekti maždaug 0,5 pusantro procento nuo tų valstybių narių BVP. Taigi, e, finansavimo šaltiniai gali e, kelti labai rimtą riziką tos schemos veiksmingumui. Antroji rizika yra susijusi su teikiamų e, ir vykdomų projektų kokybė. Numatoma, kad jaunieji žmonės per keturis metus po to, kai baigia mokslus arba tampa bedarbiais, turėtų susirasti e, geros kokybės darbą, tačiau nėra apibriešta, kas yra tas geros kokybės darbas. Čia reikia atsižvelgti į sutarčių e, trukmę, e, laiką, atlyginimo dydį ir taip toliau. E, Deja, kai, kurie, kai kurios darbo vietos e, nepadeda e, jauniems žmonėms pagerinti savo e, įsidarbinimo perspektyvas ateityje. Trečioji rizika yra susijusi su tuo, kad visa apimanti šios schemos stebėsenos ir kontrolės schema vis dar yra neįgyvendinta. E, Visas priemonės e, turėtų būti stebimos taip, kad jos būtų valdomas aktyviai ir auditai parodė, kad visą apimantis ataskaitų teikimo mechanizmai e, nebuvo užtikrinti nuo schemos taikymo pradžios. Dėl Europos semestro ir tarybos užimtumo komiteto veiksmų yra numatytos tam tikros ataskaitų teikimo schemos, tačiau nenumatytas sisteminis ataskaitų teikimas dėl jaunimo užimtumo garantijų schemos apskritai. E, Visą tai reglamentuojama bendrųjų e, komisijos e, ataskaitų teikimo principų. Tačiau nėra ataskaitų apie E, nacionalinę e, Europos garantijų schemos finansavimo dalį Europos lygmenių. Todėl nėra visiškai aišku, kaip e, šita garantijų schema prisideda prie jaunimo nedarbo problemos sprendimo. Baigiant keletą žodžių apie mūsų rekomendacijas, remiantis mūsų išvadomis, teikiame tris rekomendacijas, kurios mūsų manimų E, pagerintų e, jaunimo garantijų schemos e, tinkamą įgyvendimą. Pirmiausia, dėl finansavimo mes rekomenduojame, kad valstybės narės labai aiškiai įvertintų visų planuojamų priemonių kaštus, kad komisija galėtų įvertinti bendruosius finansavimo poreikius. Antroji rekomendacija susijusi su pasiūlymo prigimtimi Reikia numatyti tam tikrus kokybinius rodiklius, kuriais būtų charakterizuojamos darbo vietos. E, ir tai turėtų e, nulemti komisijos gairių parengimą dėl e, to, kas yra kokybiškas užimtumas. Na ir pagaliau komisija turėtų užtikrinti, kad veiks visą apimanti stebėsienos sistema, kurie apimtų tiek struktūrinius procesus ir atskirus veiksmus. Ataskaitos turi būti teikiamas taip pat ir Europos parlamentui e, bei tarybai. Aš tikiuosi, ponė pirminkė, kad mūsų ataskaita jums bus naudinga ir nekantrai lauksiu vaisingų ir konstruktyvių diskusijų šiuo klausimu. Ačiū uždėmesį. Ačiū. Ačiū už šį labai, šią labai svarbę ataskaitą. Jūs įvardėjote svarbiausias problemas, su kuriomis susiduria ES. Pranešėja yra Karin Kadenbach, perdodu žodį. Äh, äh Dėkuoju. Dar kartą noriu padėkoti Europos audito rūmams ir konkrečiai e, poniai Ivanovai už labai svarbę ataskaitą. Džiaugiuosi, kad e, ši ataskaita parengta savalaikiai ir greitai. Dėkoju Jums už puikų bendradarbiavimą. Ataskaita ir labai svarbi. Nors galbūt žiniasklaidoje ne visiškai teisingai ji buvo nušviesta. Noriu akcentuoti šią mintį tikslas yra akcentuoti jaunimo garantijų schemos svarbą, atsižvelgiant į aukštą jaunimo nedarbo lygį. Žinome, kad tarptautinė darbo organizacija kalbėjo apie maždaug 23 milijardus eurų poreikį, norint išspręsti šią problemą. Ir tai yra susiję su pirmąja rekomendacija dėl e, finansavimo užtikrinimo ir dėl finansavimo poreikių įvertinimo. Kita problema, kurią mm, reikėtų spręsti, ir tai atsispindi audito rūmų rekomendacijose taip pat, yra štai kas, mums reikia žiūrėti į e, siūlomo darbo kalibrą, kokybę, reikia žinoti, kokių kriterijų reikėtų laikytis, norint, kad e, užtikrintume tvarę ES e, papildomąją vertę. E, reikia pažiūrėti, kaip e, Europos garantijų fondą galėtume finansuoti per, per Europos socialinį fondą. E, šioje iniciatyvoje numatyta labai sudėtinga finansavimo schema ir komisija turi teikti informaciją ir gairias valstybėms narėms, kad finansavimas tiksliai būtų skiriamas ten, kur jo labiausiai reikia. Taigi, mums reikia tvarių, ilgalaikių darbo vietų ateičiai. Valstybių narių situacija yra labai skirtinga, tad e, mums reikia ne bendrų gairių, tačiau specifinių gairių skirtų atskiroms valstybėms narėms ar netgi jų regionams. E, e, iš auditorumo ataskaitos išaiškėjo, kad komisija yra numačiusi pakankamus išteklius tam, kad ši priemonė taptų veiksminga. Audito rūmai čia aptiko tam tikrų trūkumų ir visų pirma reikėtų pabrėžti, kad trūksta koordinavimo ir tarp valstybių narių, ir pačių valstybių narių viduje. Čia yra didžiulis tobulėjimo potencialas. Taip pat yra dalykų, dėl kurių iš tikrųjų yra gaila. Kai kuriuose valstybėse narėse, nors finansavimas ir yra geras, įsisavinimo procentas yra labai menkas kai kuriuose, kai kuriuose regionuose, nors e, e būtent ten to finansavimo labiausiai reikėjo. Tačiau pinigai nebuvo tinkamai įsisavinti. Vadinasi, reikia gerinti administracinius pajėgumus, mokyti personalą, panaudoti lėšas, kitaip e, ši iniciatyva liks popieriuje ir nesukurs naujų darbo vietų jauniems žmonėms. Taigi turime siekti tikslinio įgyvenimo vietos lygmenių. E, kalbant apie aktyvę darbo rinkos politiką, ES neturi bendrosios kompetencijos šitoje srityje, tačiau e, valstybės narės gali dirbti draugė su komisija, pasinaudoti jau patikrintomis priemonėmis siekiant e, įgyvendinti šią jaunimo garantijų schemą. Aš sveikinu komisijos pasiūlymą, kad reikia keisti. E, 2013 m. reglamentą dėl Europos socialinio fondo, e, numatant e, naują iš ankstinį 1 procento finansavimą. Darbo rinkos politika turėtų būti koordinuojama su jaunimo švietimo, profesinio rengimo politika ir turi būti matoma būtent šioje šviesoje. Dar kartą norėčiau padėkoti už gerą bendradarbiavimą. Žinau, kad kolegos turi savų pasiūlymų ir aš manau, kad galėsime parengti gerą pranešimą. E, reikėtų e, taip pat pamastyti apie e, platesnį poveikį e, tame tarpe ir išorės pasauliui, užtikrindami, kad e, tas modelis turėtų tinkamą poveikį, mes turime e, padaryti viską, kad jis būtų efektyvus ir toks būti matomas kito pasaulio akise. Aš esu iš Austrijos, tiesą sakant, galvojame, kad uh, esame tinkami pademonstruoti, kad tokia schema gali e, veikti, taigi turime tinkamai, tinkamai koordinuoti darbą, keistis pažangiausią praktiką. Dėkui. Die Kollegin Frau Lope Fontanier zu Wort gemeldet. Bitte schön. Gracias, señora. Pone Lope Fontanier, paprašė žodžio. Ačiū, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti pranešėjai už jos darbą. Ačiū už tokią puikia, ataskaitą. Visiškai jums pritariu ir pritariu, kai sakote, kad labai svarbu kalbėti apie šias problemas. Mūsų programos yra tikrai geros. Šiandien ES dažnai kritikuojama ir tai yra įrodymas, ši ataskaita yra įrodymas, kad mes imamės priemonių užtikrinti jaunimo užimtumą visose ES valstybėse. Pritariu pranešėjai, e, kuris sako, jog reikia skirti daugiau finansavimo jaunimo garantijoms tam, kad jos iš tiesų veiktų per šį e, e, E, finansinį laikotarpį. Aišku, mūsų biudžetas sumažintas, tačiau e, mums iš tiesų reikia skirti daugiau lėšų šioms programoms. Taip pat pritariu, kad e, komisija ir toliau turi remti regioninės vietos ir nacionalinės institucijas, joms teikti daugiau informacijos. Ir Taip pat manau, jog reikia užtikrinti geresnį e, jaunimo garantijų gyvendinimo stebėseną. Tačiau man kyla klausimų dėl tikslų e, Europos semestro e, rėmuose. Kokiegi yra tie privalomiai tikslai ir kokiu būdu juos galima būtų numatyti? Mano manimų komisija iš tiesų turi remti ger, gerąją praktiką ir Austrija yra puikus e, pavyzdys. Tad pritariu pranešėjai, kad e, komisija turėtų skirti iš ankstinį finansavimą e, prieš tai, kai įsigalios Europos socialinio fondo reglamentas. Manau, jog užimtumo politika turi uh, E, būti vykdomas išvelgiant ir į socialinę bei užimtumo politiką, e, švietimo politiką. Ačiū pirmininkė. Kolegė Vogin hat sich zu Wort gemeldet. Ačiū ponui Voginui žodis. Ačiū, pane pirmininkė. Aš pirmiausia noriu padėkoti auditorumo atstoviai poniai Ivanovai ir visiems rūmams už parengtą ataskaitą. Iš tiesų tai labai svarbus klausimas. Jaunimo nedarbas mums tikrai rūpi, ypač kai pasižiūrime ataskaitoje pateiktus statistinius duomenius. Na, belieka tik pasakyti, kad tai yra tikras skandalas, nes neįmanoma, kad jaunimo nedarbas siektų per 50 50 procentų kai kuriuose šalyse, valstybėse narėse, todėl būtina spręsti jaunimo nedarbo problemas. Aš tikrai pritariu parodytai iniciatyvai ir e, pritariu tiek audito rūmų ataskaitai, tiek pranešėjo parengtam dokumentui. Bet vieną dalyką noriu pasakyti. Kai mes praėjusiais metais svarstėme iniciatyvas ir garantijų fondą, mes kalbėjome apie papildomus milijardus, kurių tikriausiai prireiks, bet panašu, kad uh, E, pačiai sistemai įgyvendinti buvo skirta nepakankamai lėšų, o skiriamos lėšos nebuvo tinkamai panaudotos. Todėl aš pritariu trims auditorumų pateiktoms rekomendacijoms, nes pirmiausia reikia tikrai žinoti, ką reikia finansuoti ir tada žinosime kiek mums reikės lėšų - 12 ar 21 milijardo. Aišku, kai kalbame apie jaunus žmonas, tai nereikia pamiršti, kad tų e, paramos sistemų kaip ir daug, bet e, dažnai tų sistemų įgyvendinimas yra bereikalingas laiko ir lėšų švaistimas, nes e, rezultato kokybė neduoda nėra tokia, kokios mes norėtume. O svarbiausias dalykas įgyvendinant jaunimo garantijų sistemą, kad būtų gautas norimas kokybiškas rezultatas. Toliau pranešėjas kalbėjo apie gairės valstybėms narėms. Aišku, pranešėjas paminė be gairių parengimo ir tai, kad valstybės narės privalo efektyviai įgyvendinti priemonės. Bet kyla klausimas ir Bet tokius pačius klausimus kelia ir pačios valstybės narės. O pranešėjo norėčiau štai ko paklausti, gal ir audito rūmų. Kaip Jūs manote, ar pati išvada padaryta atsirado todėl, kad pačios valstybės narės labai nenoriai įgyvendina jaunimo garantijų sistemą, bent jau jungtinė karalystė labai nenoriai uh, jungiasi prie tos sistemos įgyvendinimo mechanizmo. Gal tiesiog valstybėms narėms e, trūksta informacijos ir todėl jų toks pradinis nusistatymas išlieka iki šiol. Ačiū. Ačiū. Toliau. Ponas Novako. Ačiū, ponė pirmininkė. Tikrai džiaugiuosi audito rūmų darbu kad ėmėsi iniciatyvos panalizuoti jaunimo garantijų sistemos įgyvendinimą. Aš, kaip ir daugelis kitų kolegų, manome, kad nepakankamai gerai padarėme namų darbus prieš įgyvendindami tą sistemą. Turiu pasakyti, kad jaunimo nedarbas Europos Sąjungoje gali, gali būti mažinamas taikant skirtingų priemonių kompleksą ir kiekviena iš jų turi siekti savo tikslą. Tačiau garantijų sistema pirmiausia turi gyvendinti valstybės narės, jos turi prisidėti prie jos įgyvendinimo. Tačiau ne vien tik centrinė valdžia kiekvienos valstybės narės, taip pat ir kiti susiję asmenys, pavyzdžiui, įdarbinimo agentūros turėtų irgi imtis atitinkamų veiksmų, nes um, visi solidariai turi būti atsakingi už jaunimo nedarbo problemos sprendimą. Komisija, valstybės narės, komisija į savo pusės turi teikti savalaikę paramą. Ir reikia pripažinti, kad techninė parama, techninė pagalba komisija suteikia valstybėms narėms laikų. Tačiau visgi ES stebime didžiulius skirtumus. Kai kurios valstybės narės labai neblogai įgyvendina garantijų sistemą, o kai kuriuose valstybėse narėse apskritai tuo neužsiimama. Valstybėms narėms skirtose rekomendacijose, be kita ko, teikiamos rekomendacijos ir kaip patobulinti darbo rinką bei užtikrinti jos tvarų funkcionavimą. Bet yra dar viena susijusi problema kuri tuo pačiu atveria ir tam tikrų galimybių valstybėms narėms. Palyginti abu programavimo laikotarpius galima matyti, kad administraciniai pajėgumai valstybėse narėse sustiprėjo. Tačiau aš manau, kad komisija, kaip ir valstybės narės, turi kontrolės metu ir vertinimo metu uh, daugiau dėmesio skirti galutiniams rezultatams ir vertinimą atlikti pagal tai. Nes nepakanka žiūrėti vien kaip vykdomos priemonės. Reikia vertinti pasiektą rezultatą ir, aišku, užtikrinti finansavimą. Todėl reikalinga galvoti, kaip kartu su komisija galima pašalinti egzistuojančias spragas. Valstybės narės pirmiausia turėtų šalinti trūkumus, kuriuos stebime švietimo sistemoje, mokymo sistemose ir panašiose sritise. Be to, kalbant apie finansavimą, valstybės narės turi užtikrinti savo finansavimo dalį, kad būtų kartu su lėšomis skirtomis iš socialinių fondų geriau įgyvendinamos priemonės. ir kad būtų galima visas priemonas pritaikyti gyvendinant garanti, jaunimo garantijų sistemą. Valstybės narės turi tinkamai planuoti priemonių gyvendinimą, nes kitaip komisija praktiškai neturės jokios galimybės daryti poveikį vietos valdžios institucijoms, kad jos geriau įgyvendintų priemonas. Be to, Valstybės narės taip pat turėtų panalizuoti gerą patirtį šioje srityje, o tokia patirtis sukaupta jau. Ir komisija atrinkdama jaunimo nedarbui mažinti skirtus projektus turėtų pirmiausia vertinti, ar projekte nurodytos priemonės duos didžiausią naudą palyginti su investuojamomis lėšomis. Kalbant apie rodiklius, Jaunimo garantijų sistema turėtų būti vertinama e, pasitelkianti pagalbą ir kitų sistemų rodiklius. Ir galiausiai, kas nemažiau svarbu, komisija rengdama jaunimo garantijų sistemos įgyvendinimo ataskaita turėtų atsižvelgti ir į audito rūmų specialiąją ataskaitą bei jaunimo užimtumo principą diegti ir kitose sritise. Dank. Nächster auf der Rednerliste ist Kollege Alio, bitte. Ačiū. Žodis panu Aliosui. Visų pirma, norėčiau padėkoti audito rūmams už suteiktą e, ataskaitą ir pastebėjimus. Kalbant apie sunkumus, mums iš tiesų sunku įvertinti mūsų vykdomos politikos rezultatus. Ypač sunku įvertinti nacionalinės politikos rezultatus, kadangi mes nežinome, kaip nacionalinių lygių politika yra įgyvendinama. Štai Prancūzijos pavyzdys. Prancūzijoje e, skirta 11 milijardų eurų e, vietos institucijoms, kad jos galėtų remti švietimo ir darbo sistemas. Tad kalbant apie proporcingumą ir subsidiarumą, mums iš tiesų visų pirma reikėtų atlikti poveikio e, analizę visose valstybėse narys, narėse. Mums visų pirma reikia sužinoti, kiek uh, E, lėšų planuojama skirti skirtingose šalyse, e, nes pavyzdžiui, e, Ispanijoje nedarbo lygis 50 procentų, o Vokietijoje 7 procentai, taigi ir lėšos turi būti skirtos atitinkamai. Štai vieni sako, kad reikia gal iš tiesų milijardų, Tačiau visų pirma reikia įvertinti realius poreikius, išanalizuoti dabar įgyvendinamą politiką ir e, numatytas priemonės, kad mes tiesiog ne, nešvaistytume, kaip kad dabar vyksta Prancūzijoje. Pone Vali. E Ponas Vali. Dėkuoju, panė Pirinkė, ačiū auditorumams už pristatytą ataskaitą. E, yra gera išgirsti konkrečią informaciją. Italijoje e, iš tikrųjų į daugelį šių programų e, žiūrima kaip ir tam tikrą išsigelbėjimą nuo jaunimo nedarbo rykštės. E, Tačiau reikia pripažinti, kad dažnai e, tos programos nepatenkina pradinių lūkesčių. E, o šiuo metu ypatingai reikia rezultatų, nes eurozonoje egzistuoja labai didžiuliai skirtumai padėties, tam tikras disbalansas, kuris įtakoja jaunimo nedarbą. Kai kur tas disbalansas atsiranda dirbtinai Ir čia mums reikia, kad ekonomikos ir pinigų sąjunga imtų veikti ir e, padėtų su tuo susidoroti. E, reikia e, konkrečių priemonių, bet ne visas valstybės narės nori jų imtis ir būtent todėl jaunimas lieka be darbo, išvyksta gyventi kitur, žlunga tada valstybių socialinės sistemos. senėja jų gyventojai. Reikia taip pat pagalvoti apie įtaką e, įmonėms, e, jos e, nori aukti, plėstis, mažinti darbo sąnaudas. Kodėl dabartinė sistema neveikia? Šiuo metu Pagrindinė priežastis yra ekonominė padėtis, tačiau turime globalizacijos fondą, turime jaunimo nedarbo fondą ir šiame pereinamajame laiko tarpyje turime labai atidžiai stebėti, kaip mes tobuliname ekonomikos ir pinigų sąjungą. Ištekliai yra riboti, e, susidurėme su įvairiais skandalais, susijusiais su tuo, kaip tie ištekliai panaudojami. Tai reikia atidžiau pažvelgti į tai, kas vyksta regionų ir vietos lygmenių. Ir čia reikia mm, visiško skaidrumo, naudojant tuos viešuosius pinigus, kad kiekvienas pilietis internete galėtų lengvai pasitikrinti, kaip pinigai yra išleisti. Ne vien tik tai susipažinti, kiek, kokia suma yra vienoje ar kitoje biudžeto eilutėje, bet taip pat pamatyti ir sąskaitas, kas išleidžia kam ir kiek, kiek tai prisėda prie jaunimo nedarbo mažinimo. Antraip, rizikuojame sukurti sistemą, kur didžiausia naudą tokie fondai atneš spekuliantams. Todėl mes labai preciziškai turime teikti ataskaitas, kaip tie pinigai yra išleidžiami ir numatyti atitinkamas apsaugos priemonės, kad jie būtų išleidžiami tinkamai. Aš e, tikrai tikiu, kad e, ateityje šioji jaunimo garantijų sistema sukurs jaunimui naujų darbo vietų. Dabar žodis poniai Lavajon. Aš šiek tiek optimistiškesnė negu kad Marko, kuris ką tik kalbėjo, ne tik dėl to, kad jau ateina pavasaris, bet ir kad matome tam tikrų gerų poslinkių darbo rinkoje. Žinome, kad nedarbo lygis mažėja ir vasarį buvo mažiausiam lygmenį nuo 2012 metų euro zonoje o nuo 11 metų rugsėjo mažiausias nedarbas visoje Europos Sąjungoje. Tačiau matome, kad tarp valstybių narių vis dar yra didžiuliai skirtumai, jaunimo nedarbo skaičiai yra blogesni negu kad apskritai nedarbo lygis. Tačiau manytume, kad pasiekėme kryškelę ir turime apsispręsti, ar naudosime aktyvius, aktyvės priemonės, kaip jaunimo garantijos, ar ir toliau remsimės e, socialinėmis išmokomis ir kitokią socialinę pramą jauniems žmonėms. E, ir pastarieji e, turi labai didelį makroekonominį poveikį. Aš manau, kad jaunimo garantija yra adekvati pati reakcija į padėtį. E, ji turi užtikrinti ilgalaikį padėties gerėjimą ir iš tikrųjų galutinius rezultatus iš tikrųjų ir pamatysime po ilgalaikio laikotarpio, e, nežinau, kokiu galėčiau pateikti kitų pavyzdžių, pasinaudosiu Vokietijos pavyzdžių. E, Vokietijoje fundamentalios rinkos e, reformos buvo pradėtos prieš dešimt metų ir tik dabar mes matome, tos reformos pradėjo įtakoti jaunimo nedarbą, kuris yra mažiausias ES. Taigi, reikia struktūrinių patobulinimų. Aš e, labai dėkoju audito rūmų specialiai ataskaitai, poniai Ivanovai, jos e, autoriai. E, labai svarbu, kad mes tinkamai išanalizuotume poreikius ir esamus išteklius, Mes iš ataskaitos matome, kad nėra pakankamai kompetentingai įvertinami valstybių narių poreikiai šioje srityje. Na ir dar vienas labai svarbus dalykas. Egzistuoja didžiulis potencialas motivuojant privačius fondus dalyvauti šiame darbe. Ir aš manau, kad jeigu mums pavyktų tai padaryti, tai būtų didelis privalumas verslui ir įmonėms, jeigu sugebėsime jas tinkamai motivuoti. Kita mano mintis apie tai, e, kas jau buvo paminėta, tai e, tiksli geros kokybės darbo apibrieštis. Reikia mums tokio apibrėžimo, kaip galima ką nors kontroliuoti, jeigu nėra tos savokos apibriešties. Tad aš manau, kad komisijos laukia didelį užduotis toliau e, inicijuoti e, plačią diskusiją apie geros kokybės darbo apibriešti, tačiau Čia reikia e, siekti tinkamos pusiausvėros. Gal e, IMKO komitetas čia galėtų būti įtrauktas į diskusijas su valstybėmis narėmis. Aš manau, kad geras darbas yra bet koks darbas, kuris jaunus žmonės tinkamai motivuoja. Tad komisija iškyla klausimas, o kaip išmatuoti jaunų žmonių motivaciją. Motivacija, kurią jaunimas yra praradęs. Na ir žinoma, e, e, jaunimo nedarbo problemos sprendimas e, susijęs ne vien tik tai su jaunimo garantija, garantijomis, bet taip pat ir su valstybių narių atitinkamomis priemonėmis. Todėl aš manyčiau, kad reikia veikti tuoj, ba, tuoj pat, nes jeigu to nedarysime, tai prarasime uh, galimybę paskatinti valstybės narės įgyvendinti struktūrinės reformas. Dėkui. Ponas Soltis dabar. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Noriu pritarti daugumai to, ką, ką tik pasakė mano kolegė. Uh, Patsgi norėčiau sustoti ties e, viena iš svarbiausių problemų šioje srityje, tai yra vadinamasis geros kokybės darbas. Jauni žmonės pažeidžiama gyventojų grupė ir e, ataskaitos skaičiai iš tiesų neramina. Ypač kai kalbam apie tam tikras valstybės narės, kur e, jaunimo nedarbas yra labai aukštas. Taigi, kai kalbam apie e, e, tokių schemų kaip ši finansavimą, negalima jį žiūrėti kaip į stebuklų lasdelę. Tačiau vis tik e, tokie fondai gali prisidėti prie jaunimo nedarbo sumažinimo ir prie didesnio jų motivavimo, derinant vieš viešasias ir privačias lėšas, mes e, taip pat e, skatiname ir komisiją aktyviau veikti. Ir draugė su šia schema komisija gali prisidėti prie jaunimo nedarbo mažinimo. Tačiau paminėsiu keletą problemų. E, audito rūmai kelia taip pat e, ir e, problemą, kaip svarbu yra užtikrinti geros kokybės darbo vietas. E, dabartinės kovos su nedarbu programos rodo, kad ir valstybės narės ir komisija dažniausiai matuoja tik tai galutinį rezultatą, kiek atskirų asmenų dalyvavo vienose ar kitose programuose ir kiek darbo vietų buvo e, finansuota per 12 mėnesių laikotarpį. Aš manyčiau, kad e, reikia susitelkti būtent į poveikį ir į e, tokio darbo ryšį su aukštos kokybės darbo vietomis. E, Valstybinarių ataskaitos remiasi rezultatais, o ne tuo, kad būtina užtikrinti aukštos kokybės darbo vietas. Ir tai demonstruoja, kad e, tam, e, tam tikra jaunų žmonių dalis sugrįžo į bedarbių gretas. O tai reiškia, kad turime labai atsargiai galvoti apie tokių priemonių rėmimą, subsidijavimą. Reikia galvoti, ar iš tikrųjų eina kalba apie geros kokybės vietas ir apie privataus sektoriaus stimuliavimą, siekiant sumažinti jaunimo nedarbą. Dėkoju. E, esu ir pati įsirašusi į kalbėtojų sąrašą ir turiu keletą klausimų komisijai bei auditorumams. Perskaičiau ataskaitą ir tiesą sakant, buvau nustebinta, nes e, ten kalbama apie, e, apie tam tikrus pokyčius administracinėse struktūrose, kurių prireiks, uh, norint e, šią garantijų schemą įgyvendinti ir aš nežinau, kiek tai prisidės prie pačios problemos išsprendimo. Tai ir būtų mano pirmasis klausimas. Susidaro įspūdis, kad jaunimo garantijų schema yra struktūruota labai biurokratiškai. Tai norėčiau paklausti komisijos, kaip valstybės narės sureagavo, kadangi regis, e, nėra jokių pasiekmių, priklausom nuo to, ar jos laikosi tų biurokratinių e, žingsnių ar nesilaiko, nes vienos e, nusprendė elgtis vienaip, kitos kitaip. Įgyvenimo, savo įgyvendinamos, savose įgyvenimo planuose daugelis iš jų adaptavosi prie tų 20 prioritetų, bet kitos to nepadarė. Kitas dalykas, kurį norėčiau sužinoti, ar reikia mums kažkaip adaptuoti mūsų veiksmus e, priklausomai nuo įgyvenimo sėkmės e, Europos ar vidaus lygių. E, mes girdėjome keletą pastabų, tame tarpe ponė Fontanė paminėjo e, sąryšį su Europos semestru. E, turime suvokti, kad e, negalime imtis kažkokių drastiškų veiksmų ir žengti žingsnius, kurių paskui negalėtume kontroliuoti. Gerai, kad esame aktyvus, bet kaip keletas kolegų paminėjo, nėra visiškai aišku, kokia linkme mūsų uh, veiksmai yra nukreipti. Tad mano klausimas e, audito rūmams būtų štai koksai. Čia savo ataskaitoje išdėstote viską labai mandagiai, e, padarėte tai, ką padarė ir ponė Kalenbach. E, kitaip sakant, skirtingai nuo ponios Kalenbach išvengėte aštresnių išvadų. Bet jeigu išdrįstumėte aštriau vertinti, kaip jūs e, padėtį įvertintumėte, įvertintumėte. Man atrodo, kad e, būtina tinkamai įvertinti situaciją. Antraip, kaip mes galėsime tinkamai adaptuoti tas priemonės. Tad e, E, man atrodo, kad svarbu dabar bus išklausyti komisijos ir audito rūmų atstovus vis. Aš matau, kad yra generalinio direktorato direktorius. Steiksiu žodį jam. Ačiū labai. Visų pirma, komisijos vardu norėčiau pasakyti, kad e, auditorių pateikta ataskaita tikrai naudinga, rekomendacijos taip pat e, naudingos. Prisimenu mūsų diskusijas rengiant šią ataskaitą. Taip pat norėčiau padėkoti ir visiems e, kitiems nariams, e, kurie prisidėjo prie atask šių ataskaitų rengimo. Iš tiesų jaunimo garantijų planai yra sudėtingi, tai yra ištisas procesas, kuris apima ir biudžetą, investicijas ir taip pat sudėtingas struktūrinės reformas. Ir šių reformų turi imtis valstybės narės. Tai yra susiję tiek ir su švietimo sistema, su užimtumo politika, su darbo rinka. Taigi e, mes dabar pradedame matyti pozityvius e, teigiamus rezultatus. Kalbant apie komisijos vaidmenį, e, jis yra aiškus, tačiau ribotas. Mes teikiame paramą valstybėms narėms, koordinuojame veiklą ir tai darome per Europos semestrą. Jūs iškėlėte Europos semestro klausimą. Tai yra labai svarbi priemonė, e, nes mes galime valstybėms narėms pateikti konkrečias rekomendacijas ir paraginti valstybės narės veikti tinkamai, tinkamą kryptimi. Norėčiau atsakyti ir į pirmininkės klausimą labai uh, trumpai apie uh, finansavimo adekvatumą. Tenka pripažinti, kad mes susidurėme su problemomis, ypač pradedant įgyvendinti jaunimo garantijų schemas. Visą tai prasidėjo e, šiek tiek anksčiau ir e, turėjome išspręsti e, iš ankstinio finansavimo klausimą, mes tai padarėme ir tikiuosi, kad dabar jaunimo garantijos bus gyvendinamos sėkmingai. Taip pat matysite, kad mes kalbame ne tik apie 6 milijardus eurų, kurie buvo skirti jaunimo garantijoms, bet taip pat ir apie dar 11 milijardų, kurie buvo skirti iš socialinio fondo ir įvairių Europos agentūrų. Ir šie pinigai skirti e, paskatinti jaunimui e, patekimą į darbo rinką. Dar 12,7 e, milijardo eurų buvo skirti papildomoms priemonėms. Taigi tikrai didžiuliai pinigai. Tad mano manimu, visų pirma, reikia konkrečiai paskaičiuoti, kiek buvo išleista e, šių jaunimo garantijų įgyvendinimui iš įvairių fondų ir e, šaltinių. Kalbant apie geros kokybės darbo apibriešti, trumpai galima pasakyti, kad šiandien situacija tokia, kad mes atsigauname po ekonominės krizės ir daugybė jaunų žmonių neturi galimybės e, gauti orų e, darbo pasiūlymą, ilgalaikį darbo pasiūlymą ir kontraktą, kuris atitiktų jų poreikius ir gebėjimus. Tokia situacija šiandien. Tad e, komisijos nuomonė geros kokybės e, darbo pasiūlymas būtų tai, kas atitiktų jaunuolio turimus gebėjimus, kas padėtų jam e, gauti ilgalaikį kontraktą ir tai būtų toks darbo pasiūlymas, kuris leistų jaunuoliui gauti tinkamas socialinės garantijas ir pakankamą darbo atlygį. Taigi mūsų tikslas yra sukurti e, paralelinę darbo rinką jaunimui ir taip paraginti valstybės nares, joms suteikiant e, rekomendacijas, e, gerinti situaciją. Mes pateikėme tokias rekomendacijas ne vienai šaliai, e, atsižvelgiame į konkrečias problemas e, kiekvienoje šalyje. Na ir dėl e, stebėsenos ir e, informavimo sistemos. Visų pirma, MKO komitetas padarė tikrai gerą darbą ir mes dabar turime bazę, pagrindą, kaip kiekvienais metais gauti duomenų iš visų 28 valstybių narių. Ši sistema pradės veikti 2015 birželio mėnesį, taigi kitais metais jau galėsime pasinaudoti duomenimis. Taip pat kalbant apie Europos socialinio fondo reglamentą, ten taip pat yra numatytas 19 straipsnis e, dėl e, išsamios stebėsenos sistemos Ir taip pat komisija yra įpareigota atlikti stebėseną. Mes iki e, penktos e, kovo e, pateikėme rekomendacijas valstybėms narėms ir tai turėtų būti padaryta. Tad dar keletas žodžių apie biurokratinius, biurokratinę sistemą valstybėse narise. Mano nuomonė, didžiausia problema, kad mums trūksta struktūrinių reformų kai kuriuose valstybėse ir kai kuriuose sistemose. Konkrečiau kalbant, švietimo sistema ne visose šalyse veikia gerai. To, tad Dėl to jaunimo garantijų planai įgyvendinami lėčiau ir netaip sėkmingai. Todėl mes turime daugiau dėmesio skirti būtent šioms valstybėms. Nemanau, kad reikėtų iš esmės keisti teisės aktus, tačiau e, mes ir komisija turėtume tam skirti daugiau dėmesio. Na, o, e, ir taip pat dar norėčiau padėkoti už šias išsames diskusijas. Ačiū. Labai ačiū norėčiau sureaguoti į kai kurias jūsų mintis. Tiesą pasakius, nustebau, nes aš atstovauju valstybei nariai, kuri pagal jaunimo garantijų sistemą gali gauti finansavimą. Tačiau man visgi susidarė įspūdis, kad daugelie valstybių narių daugeliu valstybių narių visai priimtinas 25-30 procentų jaunimo nedarbo lygis, nepaisant to, kad a, tas lygis krizės metu dar iš, e, išaugo. Galbūt aš kažko tai nesupratau, bet man atrodo, kad per pastaruosius 11 metų ES jaunimo nedarbo lygis nuolatos kilo. Ačiū. komisija. Na, kalbant apie jaunimo nedarbą, tai aišku, krizės metu įvyko dramatiški pasikeitimai, nors kai kurios e, jaunimo nedarbo augimo tendencijos buvo stebimos ir anksčiau. Ir svarbiausias dalykas yra tai, kad kai kurios valstybių narių jaunieji piliečiai neturi pakankamų įgūdžių ir ypač iki krizinių laikotarpių jie tų įgūdžių neįgyjo. Pavyzdžiui, Ispanijoje statybų sektoriuje dirbo labai daug jaunų įgūdžių neturinčių žmonių ir prasidėjus kriziai jie neteko darbo, nes dabartiniu metu darbdaviai pageidauja, jog jų darbuotojai turėtų pakankamų įgūdžių. Anksčiau tai nebuvo taip akivaizdu iki krizės, nes buvo pakankamai laisvų darbo vietų. O dabar šie aspektai labai išriškėjo. Ir mes, kada sprendžiame, kalbame apie jaunimo nedarbo problemą, e, turime į tai atkreipti dėmesį. Ačiū. Kągi, mes taip pat e, matėme, kad turinio požiūrių, rezultatų požiūrių, ne viskas yra dar aišku. O kada mes galėsime pasvarstyti, apsvarstyti rezultatus ir įvertinti, kiek naudingai panaudotos ES lėšos. Sorry, short... Labai atsiprašau, aš truputį pasikonsultavau su kolega, sako komisija. Aš manau, kad mes e, mano minėtą ataskaitą paskelbsime kitų metų viduryje. Kągi puiku, tikiuosi, kad dar prieš e, pasirodant ataskaitai mes dar su jumis pasimatysime. O dabar žodis pranešėjui. Na kągi, ačiū. Labai noriu visiems padėkoti už vertingą indėlį šioje diskusijoje ir pasakyti keletą dalykų. Jaunimo garantijų sistema negali būti vertinama vien tik tai per struktūrinių reformų prizmę, nes yra daug kitų susijusių dalykų, nebejotinai, struktūrinių požiūrių. Pakeitimai reikalingi, bet daugelis valstybių narių tiek rinkos ekonomikos, tiek užimtumo požiūrių neskyrė daug dėmesio tam, kad jaunimas įgytų aukštos kvalifikacijos darbuotojų įgūdžių dažnai buvo apsiribojama laikinųjų darbų, pavyzdžiui, statybų sektoriuje skatinimu. Ir todėl daugelis e, dalykų turi keistis, nes kai kalbame apie jaunimo garantijų sistemą, reikia e, galvoti, kad jos įgyvendinimu turime siekti netrumpalaikių tikslų. Ji turi užtikrinti ilgalaikį jaunimo darbingumą ir veikimą darbo rinkoje. Nes valstybės narės yra atsakingos už tai, kas vyksta darbo rinkoje. Ir noriu visiems padėkoti, kad um, buvo paminėtas ir skaidrumo klausimas, nors aš skirtingai negu ponas Valiai suprantu, ką reiškia skaidrumas. Bet kuriuo atveju vykdant ES įvairias programas, jos yra finansuojamos bendrai iš ES ir nacionalinių biudžetų. Ir reikalavimas skaidrumo taikomas visais atvejais. Tačiau skaidrumas gali reikšti, jog bandoma tokiu būdu įvertinti, ar ne per nelik didelė biurokratinė mašina, ar veiksminga yra kontrolė. Todėl tam, kad viskas būtų daroma tinkamai, kad būtų galima kontroliuoti išlaidas ir žiūrėti, kaip kas įgyvendinama, reikalinga užtikrinti tinkamą administravimo veikimą. O kaip komisija ketina tai padaryti? Nes aš manau, kad valstybės narės pirmiausia, o ne tik komisija turi rūpintis mechanizmo efektyvumu. O ką tai reiškia? Tai reiškia, kad valstybės narės turi turėti pakankamai išteklių ir pirmiausia žmogiškųjų išteklių, kad galėtų įvertinti, ar tinkamai yra panaudojami pinigai ir ar jie duoda norimą rezultatą. O dabar prieš suteikdama žodį ponia Ivanovai, suteiksiu žodį ponui Valiai. Ačiū pirmininkė trumpai. Norėčiau tiesiog um, atsakyti į tą kritiką, kuri buvo išsakyta mano minčių atžvilgiu. Na, aš manau, kad Europos komisija negali viskų tikrinimų atlikti vien dėl to, kad jai nepakanka žmogiškųjų išteklių, neturi tiek darbuotojų. Ir didesnis skaidrumas leidžia mažinti kai kurias išlaidas. Tačiau, kai mes kalbame apie išlaidų mažinimą, tai apie kokias išlaidas kalbame? Ar a, tai, kad dokumentai pateikiami internete jau yra skaidrumas, ar tai užtikrina išlaidų mažinimą. Nepamirškite, pavyzdžiui, socialinio fondo atveju PDF formato laikmenos yra naudojamos, jeigu bet um, PD formato laikmenos pačio savaime tikrai neužtikrina skaidrumo. Nes, pavyzdžiui, kai pasižiūrima, kiek skiriama Italijai, tai žmonėms kyla labai įvairių minčių, nes jaunimo nedarbui skirtų programų, mažin, jaunimo nedarbui mažinti skirtų programų skaičius yra pakankamai didelis, bet kita vertus vietose uh, Mes visi žinome apie sukčiavimus, apie skandalus, kurie kyla aplinkui. Taip pat žinome, kaip um, finansavimas suteikiamas tiems projektams, kurios vykdo draugeliai. Taigi nepotizmas yra paplitęs ir ką reiškia tokiu atveju skaidrumas. Ar e, dokumento skelbimas internete jau yra skaidrumas, ar to pakanka ir ar iš tiesų tokiu būdu galima sumažinti ženkliau išlaidas. Paprastai internete skelbiami finansinio pobūdžio dokumentai, bet skaidrumas, anaip tol, dar neužti, tokio tipo skaidrumas dar neužtikrina, kad praktinis įgyvendinimas yra toks, kokio siekime. Pone Ivanova, dėkoju pirmininkė, labai noriu padėkoti gerbėmiems komiteto nariams už pasisakymus, už įdomią konstruktyvę diskusiją. E, ponas Von, ponė e, pirmininkė, jūs pati uždavėte klausimų, aš pabandysiu juos atsakyti. Ponas Von e, minėjo menką įsisavinimo lygį valstybėse narėse. Na, šio audito tikslas buvo pažiūrėti į komisijos vaidmenį, padedant valstybėms narėms renkti jaunimo garantijų planus. Tačiau, kaip pradžioje paminėjau, numatome dar du auditus, vieną dėl vadinamųjų Youth Action Teams, e, o kitą dėl jaunimo garantijų įgyvenimo valstybių narių lygių ir tada galėsime pateikti Jums atsakymus į šį klausimą. Esu tikra, kad e, auditorumai padarys e, viską, kad kuo greičiau pateiktų Jums šias ataskaitas atsakant į pirmininkės klausimą apie tai, ar mes e, mandagus e, kalbėdami su komisija. Aš nemanau, kad mes mandagus, mes tiesiog objektyvus. Toks yra mūsų darbas, nu, bandome būti kuo objektyvesni ir jeigu matome, kad komisija laiku ir adekvačiai padeda valstybėms narėms, laikydamasi tarybos rekomendacijų, tai taip ir sakome savo ataskaitoje. Bet sakome taip pat ir tai, kad e, ateityje laukia labai svarbių rizikų, e, finansavimo adekvatumas, e, geros kokybės darbo užtikrinimas ir stebėsnos bei kontrolės mechanizmai. Aš labai tikiuosi, kad išvadas, kurias mes teikėme savo ataskaitoje, bus naudingos jums, primant savo sprendimus. Dėkui. Noch zu, wir sind schon gespannt auf die beiden anderen Berichte, die noch kommen. Dėkoju. Iš tikrųjų lauksime kitų dviejų ataskaitų, kurios bus rengiamas. Norime žinoti, kaip praktikoje šios programos yra įgyvendinamos. Norėčiau taip pat e, akcentuoti tą naujovišką bruožą ataskaitoje. Dabar mes matome, kas atliko tą auditą, matome ir nuotraukas tų žmonių, kurie tai darė. E, manau, kad tai puikus dalykas, tikiuosi ir kolegos, ir jūsų kolegos ir vėliau taip elgsis. Daugiau norinčių pasakyti nematau. E, girdėjome e, poną Valį užduodant klausimą apie skaidrumo, skaidrumą. Ar galėtume gauti duomenis apie įmonės, kurios gauna subsidijas e, skirtas jauniems žmonėms? Ar galėtume turėti prieigą prie tų skaičių, kad galėtume įsitikinti? E, kaip finansavimas yra panaudojamas atskirose valstybėse narėse. Nemanau, kad tas statymas yra labai paprastas, galbūt galėtumėte atsiųsti mums elektroninį paštą ir galbūt tada galėtume juo remdamėsi pasitikrinti valstybėse narėse, kaip ten tie reikalai yra tvarkomi. Inkim, eikime dabar prie e, kito darbo tvarkės punkto. Specialioji ataskaita, ar gerai buvo valdoma ES parama, skirta išvengti gaisrų ir gaivalinio laimiškams, daromos žalos ir jiems atkurti kiekvienais metais. Europoje nuo miškų nukenčia labai daug miškų E, todėl labai pravartu mums e, tokią ataskaitą šiandieną išgirsti. Suteiksiu žodį ponui milijonis iš auditorumų. Pone pirmininkė, garbus parlamento nariai, man tikrai šiandieną tenka didelė garbė pristatyti Jums audito rūmų ataskaitą apie miškų apsaugą nuo gaisrų ir gaivalinių nelaimių, kuri buvo patvirtinta praėjusiu metu gruodžio 17 dieną. Ir pirmiausia, norėčiau padėkoti ponui Zellerui už e, puikų pranešimą ir už mums pritarinčias rekomendacijas. Audito tema buvo pasirinkta dėl trijų priežasčių. Pirma, miškai vaidina labai svarbu vaidmenį, nes miškai atlieka daugelį funkcijų, įskaitant ekonominę, socialinę ir aplinkosauginę. Socialinė ir ekonominė miškų reikšmė yra didžiulė. Medienos gamyba ir apdorojimas prisideda prie kaimo plėtros, sukuria milijonus darbo vietų ir dažniausiai tas darbo vietas kuria mažos ir vidutinės įmonės. Miškai taip pat padeda mums švelninti klimato kaitos poveikį, išsaugoti biologinę įvairovę, reguliuoti gėlo vandens um, išteklius apsaugoti dirbožėmį ir formuoti kraštovaizdį. Europos Sąjungoje miškai sudaro maždaug 180 milijonų hektarų, o tai yra 42,4 procentai bendros Europos Sąjungos sausumos teritorijos. Antra priežastis. Didelė rizika miškų miškų degumo ir gaisrų pasiekmes yra labai svarbus veiksmys. Gaisrai gali būti žmogaus sukelti tyčia arba dėl aplaidumo, bet jų daroma žala labai didelė. Nuo 1983 iki 2012 metų dėl gaisrų išnyko 480 um, hektarų miškų kasmet Europos Sąjungoje. Apie 85 procentai sudegusių miškų yra viduržėmio jūros regione ir Portugalijoje. Pastarojo meto miškų gaisrai stebimi buvo Portugalijoje 2003 ir 2005 metais, Graikijoje 2007, Ispanijoje 2006 ir tada išdegė labai dideli plotai. Tačiau ne tik gaisrai kelia grėsmę miškams, yra ir tokių gaivalinių nelaimių, kaip abijotinės nelaimės, tai yra vėtros, sausros, potviniai, griūtis ir panašiai, taip pat yra ir biotiniai veiksniai, tokie kaip kenkėjai bei kitos nelaimės. Ir trečia priežastis tai yra ES teikiama finansinė parama. ES jau daug metų skiria didelį dėmesį miškų apsaugai ir ypač gaisrų prevencijai. Nuo 1986 iki 2002 metų ES miškams išsaugotai buvo priimtas specialus reglamentas, o nuo 2000 metų miškų apsauga įtraukta į kaimo plėtros politiką. 2007-2013 metais ES žemės ūkio kaimo plėtros fondas rėmė 226 priemonas, kuriomis buvo galima pasinaudoti, atkuriant E, miškų potencialą ir įvedant e, prevencinės priemonės. Visos tos priemonės priklauso antrai krypčiai, kuri skirta aplinkos gerinimui. Šios priemonės įtrauktos į 58 kaimo plėtros programas, kurias parengė 16 valstybių narių. Ir apskritai planuojamos paramos dydis sudarė 1,55 milijardus eurų. Viešoji parama gali net būti skirta tam, kad būtų padengtas 100 procentų projekto išlaidų. Dabar trumpai dėl audito pasirinkto metodo. Pagrindinis dalykas, kurio buvo siekiama auditu, tai išsiaiškinti, ar kaimo plėtros priemonė buvo tinkamai vykdoma ir ar komisija bei valstybės narės galėjo įrodyti, kad gauta parama buvo pas, e, panaudota ekonominių požiūrių efektyviausių būdų. Kitai žodžiai tariant, uh, Mes ne tik tai tikrinome, ar finansuoti projektai buvo tinkamai finansuojami, tai yra, ar jie juos reikėjo paremti, bet taip pat mes tikrinome ir kokių praktinių rezultatų buvo pasiekta įgyvendinus projektus. Mes įvertinome poreikius, taip pat vertinome projektų atrankos kriterijus ir ar jie atitiko numatytus poreikius. Taip pat tikrinome, ar veiksminga buvo projektų atranka, ar tinkamai buvo kontroliuojamos išlaidos ir ar kontrolės priemonės padėjo pasiekti numatyto tikslo, tai yra geresnės miškų apsaugos. Komisija iš savo pusės vertino priemonių struktūrą ir pobūdį bei taip pat pačią programų, kurias e, rengia valstybės narės tvirtinimo procedūrą ir jos tinkamumą. Mes lankėmės e, Austrijoje, Prancūzijoje, Italijoje, Slovakijoje ir Ispanijoje. Visos šios paminėtos valstybės narės gavo vykdė projektus, kurie siekia 85 procentus bendrų deklaruotojų išlaidų pagal 226 priemonės. Dabar keletas pastabų, kurie, ką mes įsiaiškinome audito metu. Pirmiausia, dėl priemonės pobūdžio ir projekto atrankos. Audito rūmų nuomonė, prevenciniai veiksmai galėtų būti labiau orientuoti į tikslus. Mes pastebėjome, kad 226 priemonės pirmiausia yra skirtos miškų degumo rizikai mažinti. Bet valstybėse narėse atrankos procedūros yra labai nevienodos ir pasižymi tam tikrais trūkumais, nes nepakankamai aiškus projektų atrankos kriterijai, pavyzdžiui, arba nėra tinkamai įvertinami siūlomi veiksmai bei neatsižvelgama į kai, kurias, kai kurios rizikos veiksnius. Aplinkosauginiai tikslai irgi atsidūrė netinkamoje prioritetinių tikslų sąrašo vietoje. Antra, mes vertinome veiksm, pačius veiksmus. Jau savaime tokie dalykai kaip miško retinimas, kirtimas ar gaisringumas, degumas yra tie veiksniai, dėl kurių galima tikėtis gauti bendro finansavimo. Tačiau buvo ir tokių atvejų, kai kreipiamas dėmesys buvo ne į gaivalinės nelaimės, bet buvo vadovaujamasi kitais aplinkosauginiais ir ekonominiais veiksniais. Kai kuriais atvejais įgyvendinant veiksmus ir rengtinumo reikalavimus buvo sudėtinga patikrinti arba beveik neįmanoma patikrinti dėl to, kad nebuvo pakankamai reikalingų dokumentų. Audito rūmai taip pat nustatė, kad gana plačiai buvo naudojami miškų keliai ekonominiais tikslais, nors a, tai nebuvo būtina siekiant užkirsti kelią gaisringumui. Todėl labai tankus tokių miškų takų tinklas tikrai nėra pageidautinas aplinkosauginių požiūrių. Ir trečia, teismas nustatė, kad reikėtų užtikrinti geresnę ekonominę naudą įmantis veiksmų. Buvo tokių atvejų, kada viešosios paramos dydis labai skiriasi įgyvendinant projektą palyginti su kitų panašių projektų atvejais. Ir labai dažnai panašiai e, buvo. Ir labai dažnai buvo bandoma įsigyti brangios technikos, o tai reiškia ir didesnės išlaidas. Taip pat nustatėme atveju, kada e, parama buvo netinkamai naudojama ir parama buvo skiriama jau tiems projektams, kurie nebuvo įgyvendinami. Galiausiai kontrolės priemonės nėra pakankamos, kad būtų galima įvertinti priemonės veiksmingumą ir efektyvumą. Veikimo, veiklos rezultatų rodikliai egzistuoja tik tai kai kuriais atvejais pagal bendrą kontrolės ir vertinimo sistemą, bet jų nepakanka, kad galėtume tinkamai įvertinti gautą rezultatą. Ir todėl labai sunku padaryti kažkokias išvadas, ar prevenciniai veiksmai davė siekiamos naudos. Siūlomos kontrolės 14-20 metais priemonės tikrai nėra tiek geresnės, kad būtų galima įvertinti viešosios paramos efektyvumą. Todėl audito Rūmai teikia keletą rekomendacijų. Pirmiausia, valstybės narės yra raginamos geriau atrinkti prevencinius veiksmus ir jų atranka turi remtis labai aiškiais tinkamumo kriterijais, suderinant uh, tuos kriterijus su poreikiais. Toliau, kita rekomendacija būtų sustiprinti aplinkosauginį aspektą, finansuojant miškininkystės ryties projektus pagal Natūra 2000 programą. Taip pat nustatyti konkretaus dydžio sąnaudas veiksmams, kad būtų galima lengviau kontroliuoti skiriamas, e, patiriamas išlaidas. Taip pat auditorumai rekomenduoja, kad būtų pranešama apie rezultatus, kurių pasiekta prevencijos srityje, konkrečiai kiek sumažėjo gaisrų ir gaivai, kaip buvo likviduojamos gaivalinės nelaimės. O komisijai auditorumai rekomenduoja galiausiai vis tik tai nustatyti bendrus miškų teritorijų klasifikavimo pagal degumą kriterijus. Ir tai yra mažo, vidutinio ir didelio degumo rizikos kriterijai. Taip pat įvertinti, ar valstybės narės tinkamai iš, e, ar valstybės narės turi tinkamą kontrolės sistemą bei padėti valstybėms narėms pagerinti mechanizmą, pagal kurį panaudojamos lėšos. Taigi tiek iš mūsų pusės ir ačiū Jums uždėmesi. Ačiū. Pranešėjas Rezeleris perdodu žodį. Ačiū pirmininkė. Taip pat dėkoju ponui Milionisui iš auditorumų už šią iš, šį išsamų pristatymą. Iš tiesų, tema, mano nuomonė, yra labai svarbi. Ir mano manimu, šiame dokumente iš tiesų pateikta nemažai naudingos informacijos, į kurią reikia atidžiai įsigilinti. Ponas Milijonisas pristatė šią ataskaitą, tad Nekalbėsiu detaliai apie šią ataskaitą, tačiau noriu pabrėžti, kad mums tikrai labai rūpi miškų apsauga, gamta. Kaip visi žinome, miškai yra labai svarbus e, siekiant apsaugoti e, planetą nuo klimato kaitos, užtikrinti tvarę ekonomiką e, sukurti darbo vietų. Tai taip pat yra vieta, kur žmonės leidžia laisvalaikį. Europoje nebėra um, miškų, kurie uh, Europoje buvo prieš tūkstančius metų. Ir visa tai dėl žmogaus veiklos. Todėl šiandien mes jau rūpinamės miškų apsaugą, uh, Ir mūsų tikslas e, apsaugotų miškus, kad jie galėtų teikti e, tą įvairialypę paramą. Kalbant apie miškus Lenkijoje ir Ispanijoje, e, paskaičiuota, kad miškai tikrai labai vertingi, medžiai labai aukšti, ir e, teritorijos, e, kuriuose statomi namai ir arba užsiemama žemės ūkių, e, tos teritorijos yra kartais labiau vertinamos. Tačiau mums reikia daugiau dėmesio skirti miškams. Tai pabrėžia ir ponas Miljonėsas. Per pastarąjį finansavimo laikotarpį e, miškų apsaugai buvo skirta daugiau nei 1,5 milijardų eurų iš e, e, kaimo plėtros fondo. Šie fondai taip pat buvo skirti pašalinti įvairių gaivalinių nelaimių žalą. Tad šiandien kyla klausimas, ar iš tiesų mūsų numatytos priemonės buvo veiksmingos. Auditorumai išanalizavo situaciją penkiose šalyse, kur, kur, kurios ypač nukentėjo nuo įvairių gaivalinių nelaimių ir gaisrų. Tai yra buvo išanalizuota maždaug 85 procentai visų skirtų lėšų nuo 2012 metų E, gruodžio mėnesio. Tačiau šiandien kyla klausimas, ar iš tiesų e, lėšos buvo skirtos tikslingai. Ir dėja, ponas Miljonisas e, į šį klausimą atsakė neigiamai ir mes negalime tuo pasitenkinti. Jis teigia, kad buvo užfiksuota pažanga, kad buvo imtas įvairių priemonių, tačiau e, dažniausiai situacija pagerėjo nežymiai. Tad e, šiandien e, daugiau matome trūkumų negu privalumų. Ispanijoje, Andalūzijoje skiriant e, finansavimą pagal 226 priemonę buvo remiamasi e, keletų kriterijų, e, buvo surinkti viešieji konkursai. Tačiau dabar matome, kad kuomet konkursus rengia viešosios įmonės, tai yra atsakingos už 75 procentus lėšų, nebuvo jokios aiškios kontrolės e, ir atrankos sistemos. Slovakijoje taip pat buvo skirta nemaža parama e, pagal 226 priemonę, tačiau nebuvo pakankamai atsižvelgta į įvairius elementus, kurie neigiamai veikia uh, E, tiek aplinką, tiek miškingas teritorijas. Turiuomenyje sniegą, vėją, e, sausras. Kalbant apie 226 priemonę, 61 procentas lėšų buvo panaudotos e, prevencijai ir miško kelių E, išsaugojimui, tačiau iš tiesų šios priemonės e, naudingiausios e, vystyti ekonominę veiklą miškingose teritorijose. Taigi tai reiškia, jog mūsų pagrindiniai tikslai nebuvo pasiekti. Austrijoje ir, Ispa, ir Ispanijoje buvo analizuojamas santykis tarp šių imtųsi priemonių ir veiksmingumo. Ir paaiškėjo, jog viešojo sektoriaus e, priemonės yra netokios veiksmingos. Tad e, bendrai paėmus e, matome, jog lėšų skirimas nebuvo išsamei pagrystas ir protingas. E, taip pat ir Italijos pavyzdys yra labai iškalbingas. Ten e, e, vienas kvadratinis metras miško kainuoja daugiau nei 40 eurų, o Toskanoje šis skaičius yra, ši kaina yra mažiau nei 6 eurai. Kaip e, ir sakė ponas Miljonėsas, e, kalbant apie e, naująjį finansavimo laikotarpį, kol kas nematoma kažkokio žymaus pagerėjimo, taigi reikia imtis realių veiksmų, komisija turi veikti. Jeigu lėšos yra neteisingai, netinkamai naudojamos, aš manyčiau, kad jų apskritai reikėtų neskirti o jeigu lėšos yra iš tiesų skirtos, skir, skiriamos ir naudojamos veiksmingai, tuomet tai reikia tęsti. Kalbant apie nelaimės, daugiausia nelaimių e, kilo dėl e, audrų, pavyzdžiui, Nikloso audra. Na, o gaisrai ypač siaubė e, viduržėmio regioną. Tad aš kaip e, pranešėjas prašau paremti e, parengtą ataskaitą. Ir mano nuomonė, svarbiausia yra numatyti bendrus kriterijus, su kuriais galima būtų remtis ir vienodai vertinti e, gaisro riziką visose valstybėse narėse. Valstybės narės pačios taip pat turėtų imtis prevencinių veiksmų, užtikrinti geresnį koordinavimą ir bendradarbiavimą tarp valstybių narių. Taip pat nepaprastai svarbu yra apsaugoti miškus, kurie yra įtraukti į Natura 2000 sąrašą, kad šie miškai nebūtų e, e, išnaudoti verslo tikslais. Žinoma, situacija varijuoja priklausomai nuo regiono, taigi mums reikia aiškių paskaičiavimų, konkrečių duomenų apie jau e, numatytas priemonės. Štai Austrijoje e, vieno, e, vienoje žemėje ir, kit, ir kitose žemėse situacija skyrės, skyrėsi, rizikos lygis buvo nevienodas. Ir ten, kur gaisringumo rizika buvo didžiausia, paradoksalu, bet buvo skirta mažiausiai lėšų. Tad kyla klausimas, kodėl. Mums svarbu užtikrinti bendrą mainimosi gerąją praktiką platformą, kad e, tokių klaidų būtų išvengta. Ir taip pat manau, kad reikia imtis veiksmų kuo greičiau. Naujas finansavimo laikotarpis jau prasidėjo, taigi labai svarbu ateityje numatyti bendrą stebėsenos um, sistemą, bendrą kontrolės sistemą. Ir taip uh, galėsime efektyviau išnaudoti lėšas, kurios yra skirtos um, miškų apsaugai. Tai būtų tokios, tokios mano pastabos apie pateiktą ataskaitą Ir tikiuosi, kad e, kolegos taip pat turės įvairių pasiūlymų, kaip galima būtų pagerinti situaciją. Dėkoju ponu Milijonusui ir kitoms kolegoms iš e, audito rūmų. Taip pat noriu padėkoti savo stententui, e, Reicheliui. Ir linkiu konstruktyvių diskusijų. Ačiū. Pirmininkė, dėkui. Kol kas nematau, kas norėtų pasakyti. Tačiau ponė Kalenbach paprašė žodžio. Prašau. Labai dėkoju auditorumams ir pranešėjai. Esu iš Austrijos ir iš tikrųjų žinau apie kai kurios dalykus, apie kuriuos kalbama ataskaitoje. E, yra išleista nemažai pinigų dalykams, kuriems galima buvo užkirsti kelią. E, Todėl ateities diskusijose, kai kalbėsime apie Europos miškų, miškinkystės strategiją, viso šito negalime užmiršti, turime įsivaizduoti visus e, įmanomus veiksnius, kurie daro poveikį mūsų miškams. E, miškų tvarumas priklauso nuo jų sudėties. Tad e, turime galvoti neužmirždami visų galimų miškininkystės priemonių. Aš manau, jeigu turėtume bendrą miškininkystės strategiją, didelę dalimi galėtume užkirsti kelią gaisrams. E, dabar e, dauguma iš jų laikoma gaivalinėmis nelaimėmis, bet dauguma iš jų tokias nėra. Gaisrai kyla daugiausia dėl žmogaus veiklos, vadinasi, reikia daugiau prevencinių veiksmų. Ne viskas, žinoma, pasirems e, būtent šią e, pro, programą. E, Kai kas turės būti finansuojama iš bendrosios žemės ūkio politikos pirmojo ramščio lėšų. Dėkui. Kolega Jahau. Dėkuoju, pirmininkė. Noriu padėkoti Europos auditorumams ir pranešėjui už tai, kad iškėlė šią problemą. Ataskaita yra labai svarbi. Turime labai platų visą apimantį dokumentą. matome, kad auditorumų rekomendacijos perkeltos ir į mūsų komiteto dokumentą. Tačiau norėčiau pabrėžti, kad auditorumų ataskaitoje labai daug kalbama apie aplinkos apsaugos priemonės. Turiu čia galvoj bio įvairovę. Labai daug tos bio įvairovės e, randame miškuose. Kalbam aplinkos apsaugą miškams. Tenka labai svarbus vaidmo. Ir todėl, kai kalbam apie šią veiklą, turime galvoti apie tai, kaip e, galime prisidėti prie bio įvairovės apsaugos ir kaip geriau priešintis klimato kaitai. Kaip galime būtų to, galima būtų to pasiekti, imantis prevercinių veiksmų. Dėl 2014 metų ir pasiektų rezultatų e, e, mūsų pranešėjo dokumente nekalbama apie e, aplinkos sauginius rezultatus. O tai turėtų atsispindėti, tai turėtų būti viena iš svarbesnių minčių, kad veikla miškuose turi sėtis su aplinkos apsauga. Auditorumo ataskaita labai aiškiai e, sako, kad labai dažnai iš šio fondo finansuojami miško keliai, o tai gali turėti neigiamą poveikį aplinkai, e, ypač kalbant apie miškų stabilumą. E, tie, tie keliai neprisideda prie to, kad miškai e, būtų geriau apsaugoti. Jie taip pat, taip pat neprisideda prie miško gaisrų prevencijos. Yra ir dar vienas dalykas, kurį reikėtų paminėti, kurį reikėtų galbūt truputį uh, iš kito požiūrio taško pažvelgti. Puiku, kad yra paminėta Europos miškininkystės strategija. To neturėtume pamiršti, bet čia kalbame apie miškų gaisrus ir kitas gaivalinės nelaimės. Ir mes matome, kad Europoje miškai labai skiriasi. Kai kurie veiksniai, kurie kai kuriems miškams gali būti tikrai katastrofiški, kitose vietose gali prisidėti prie miško natūralaus ciklo. Akivaizdu, yra tam tikrų sukretimų, kurie yra miško natūralaus proceso dalis. Miškas sugeba atsigauti po to, kai, kai vyksta gaisras. Jeigu iš vis sustabdytume visus miškų gaisrus, tai e, net ir, ir pačius mažiausios tai galėtų padaryti neigiamą poveikį miškui. Tad e, ne visada turėtume stengtis užkirsti kelią miško gaisrams. Gali būti situacijų, kai tokie gaisrai gali prisidėti mm, prie e, aplinkos apsaugos. Taigi ne visada reikia užkirtinėti kelią miško gaisrams. Turime neužmiršti tų priemonių e, ir galvoti apie jas visų pirma galvodami apie jų ilgalaikę E, ilgalaikį poveikį. Pirmininkė, e, regis yra norinčių paprieštaroti jums e, ir jūsų minčiai apie teigiamą miško gaisro poveikį. Dėkuoju, panė pirmininkė, neketinau dalyvauti šioje diskusijoje, E, tikrai e, manau, kad Joachim Celler atliko e, savo darbą puikiai. Vis tik dokumente yra dalykų, kurie nepakankamai akcentuojami Aš e, manau, kad e, ir komisija, ir valstybės narės nesugebėjo įrodyti, kad e, pasiekti rezultatai yra pakankamai apčiuopiami. Mes matome, kad kai kurie trūkumai bus aiškiai matomi ir laikotarpėje nuo 14 iki 20 metų. Man toks požiūris netinka. E, nes šios problemos kyla vėl ir vėl. Komisija visada turi tikrinti, kad viską, ką daro valstybės narės, būtų tinkamai pagrysta, kad e, tie, vei, ta veikla prisideda prie miško gaisrų ir gaivalinių nelaimių užkardymo. E, visi tie veiksmai negali būti palikti savieigai be jokios stebėsenos. Na ir paskutinė mintis, viską reikia daryti vietoje, atsižvelgiant į aplinkosaugos aspektus. Tai turi būti vienas iš prioritetų. Turime labai aiškiai įvardinti tą riziką, kuri kyla visiems Europos miškams. Pirmininkė, įsirašiau e, save į kalbėtojų sąrašą, nes noriu užduoti porą klausimų. Jei pažiūrėsime į, į visas 3000 e, ar, ar, ar panašiai paraiškų, finansavimui ir matysime, kad maždaug 40 procentų jų buvo patenkintos, tai, tai suvoksime, kad labai daug iš tų projektų persidengia ir dubliuojasi. Matyt, reikėtų mums kitokio požiūrio, norėčiau išgirsti. Ką Jūs apie tai galvojate? Dabar, kalbant apie Graikiją. Graikija pagal rangą, taip sakant, buvo pirmoje vietoje, jeigu žiūrėsime į konkrečias sumas. E, bet e, kitose stulpeliuose matome nulius. Bet e, mes žinome, kad Graikijoje miško gaisrai yra ypatinga, ypatinga problema. Tad man labai įdomu būtų išgirsti apie tuos skaičius ir apie tai, kas Graikijoje daroma dėl miško gaisrų. Na ir kai kalbame apie pirmąjį priedą jūsų ataskaitoje, tai aš įsivaizduoju, kad lentelėje apie milijonus eurų. Ir toliau apie lėšų įsisavinimą. Lentelėje matome situaciją iki 2012 metų, tad būtų labai gerai pamatyti atnaujintus skaičius apie E, lėšų įsisavinimą. Toliau, išlaidos prevencijai e, prieš pasatant jas e, miškų atkūrimui. Mes matome, kad kai kurios valstybės narės puikiai padirbėjo, daugiau išleido prevencijai, o kitas valstybės, tokios kaip Prancūzija, pasielgė atvirkščiai. Palyginkime Prancūziją ir Ispaniją. kaip nespecialistė, galbūt aš netinkamai čia ką nors vertinu. E, ir nelabai suprantu, e, kaip koreliuoja skaičiai e, lėšų, kurios yra išleistos prevencijai ir miškų atkūrimui. E, tiesą sakant, apie miškus neipatingai daug žinau. Savo sode turiu gal tik vieną eglę. Na ir dabar kalbant apie kitą laikotarpį, aš norėčiau užduoti klausimą dėl ateities generalinio direktorato direktorius pavaduotojui iš komisijos. Ačiū, pana pirmininkė. Na, pirmiausiai, komisija tikrai džiaugiasi paskelbtą ataskaitą, kuri labai svarbi, jie analizuoja labai konkretų kaimo plėtros politikos elementą, tai yra a, gaisrų miškuose prevencija. Ir turiu pasakyti, kad su audito rūmais visų laikotarpių, kol buvo rengiama ataskaita, mes labai konstruktyviai bendravome, todėl ir rekomendacijos matyt pakankamai konstruktyvios. Norėčiau grįžti prie miškų svarbos tiek Europos Sąjungai kaip po tokiai, tiek ir kaimo vietovėms. Ir pasakyti, kad medienos gamyba ir medienos apdorojimas tikrai labai svarbi ekonominė veikla, nes tokiu būdu sukūriamos naujos darbo vietos, skatinamas um, ekonomikos augimas kaimo vietovėse, bei taip pat um, užtikrinamas mažų ir vidutinių įmonių ekonominės veiklos naudingumas. Aišku, miškai kenčia nuo gaisrų, nuo gaivalinių nelaimių ir istoriškai, jeigu pasižiūrėsime, tai ES visada skyrė pagalbą, kad būtų atkurti po gaisro miškai. Dabartiniu metu tokia viešoji parama skiriama per kaimo plėtros programas Ir nuo 2007 iki 2013 metų, kaip jau buvo minėta, atsirado aiški programa, aiški priemonė, kurią pasinaudoja 16 valstybių narių, gyvendindamos 58 projektus. Noriu priminti, kad kaimo plėtros politikos ribose vykdoma parama priskiriama bendrai valdymos ryčiai. Tai yra už ją atsakingos valstybės narės ir komisija. Kartu yra iš komisijos pusės tvirtinamos programos, o jau valstybės narės turi užtikrinti, kad programos būtų įgyvendinamos naudingiausiai ekonominių požiūrių ir kad būtų pasiekti rezultatai. Todėl pagal 226 priemonę skirima parama apima labai skirtingus dalykus. Tai yra, pavyzdžiui, infrastruktūros plėtra, prevenciniai veiksmai, e, taip pat tinkamas miško retinimas, kirtimas ir e, be kita ko finansuojamos yra ir gaisrų prevencijos priemonės, labai konkrečios priemonės. Prieš kiek laiko, kada komisija rengė dabar jau galiojančių teisės aktų projektus, mes pirmiausia galvojame, kaip pagerinti padėtį ir kaip užtikrinti didesnį įgyvendinamų priemonių veiksmingumą. Todėl norėčiau paminėti kai kurias tas naujoves, kurios atsirado miškininkystės srityje ir kurios leidžia geriau kontroliuoti programas, kurios bus vykdomos nuo 13 iki 20 metų. Pirmiausia, tai pačios priemonės taikymo srities išplėtimas. Antra, naujose teisės aktuose atsirado papildoma nuostata, pagal kurią reikalaujama, kad valstybės narės atrinkdamos projektus geriau orientuotųsi ir vadovaudavosi bendrųjų tikslų kriterijumi. Dar vienas dalykas tai yra stebėsena, kontrolė ir vertinimas yra papildomos priemonės, kurios leis kontrolę padaryti efektyvesnę. Tai yra stebėsenos rodikliai ir 2019 metais mes skelbsime ataskaitą, kurioje bus labai kruopšiai įvertinta įvestos naujos priemonės nauda. Dabar norėčiau grįžti prie keletos specifinių dalykų ir pirmiausia paminėti keturis elementus. Pirmiausia, tai yra bendrieji degumo bendrėjai miško klasifikavimo kriterijai pagal degumo lygį. Pirmiausia, pačios valstybės narės, tiksliau jų atitinkamos institucijos turėtų nustatyti tokius kriterijus, tokius rodiklius, nes jos geriausiai žino padėti vietoje ir gali parinkti tinkamus kriterijus. Dabar dėl pasiūlymo sukurti rekomendacijas dėl miškų platformos, tai norėčiau pasakyti, kad jau pagal kaimo plėtros politiką egzistuoja tokia priemonė, egzistuoja tokia platforma, kurios pagalba valstybės narės keičiasi sukaupta gera patirtimi. Tai yra Europinis kaimo plėtros tinklas, kuris be kita ko atlieka kontrolės ir vertinimo funkciją. Bet Be to galima keistis ir informaciją apie sukauptą gerą patirtį. Dabar dėl kontrolės ir vertinimo tobulinimo ir geresnio programavimo. Na, dėl geresnio programavimo tai gal abejoju. Bet pagal mūsų reikalavimus valstybės narės turi geriau apibriežti savo poreikius ir nustatyti specifinius poreikius vadovaudamosi atliktą analizą. Ir mes labai atidžiai, labai kruopšiai analizuojame, kokias sąlygas nustato valstybės narės ir kaip jos yra įgyvendinamos. Mes taip pat labai atidžiai stebėsime per visą naująjį programavimo laikotarpį, kaip valstybės narės sugebės uh, užtikrinti tikslingumą teikiamos paramos, teikiamos pagalbos. Jau sakiau, kad um, ankstesnio programavimo laikotarpio metu mes daug ko pasimokėme, todėl mes dabar siekiame, kad priemonės būtų tikslingesnės ir kad uh, jos labiau orientuotųsi ne tik tai į prevenciją, gaisrų, bet taip pat ir apimtų a, išdegusių plotų atkūrimą. Apskritai diskusija tikrai naudinga ir aš dabar a, pabandysiu atsakyti į keletą pateiktų klausimų. Pirmiausia, dėl praktinio požiūrio. Na, mes a, tą praktinį požiūrį gyvensime, kurdami naują vertinimo ir kontrolės sistemą, pagal kurią bus galima geriau įvertinti priemonės taikymą, nes veiksmai bus vertinami skirtingų programavimo laikotarpio programos įgyvendinimo etapu. Kitas dalykas, kad pati priemonė pradėta įgyvendinti kiek pavėluotai buvo sakoma, bet tą priemonę buvo galima pasinaudoti nuo pat jos taip sakant, gimimo. Mesgi iš savo pusės galime, ko gero, pateikti jums naujausių duomenų apie įgyvendinimą ir mano kolega man kukžda, kad praėjusiais metais 3,8 milijonai eurus buvo skirta šios priemonės įgyvendinimui. dėl Prancūzijos ir prevencijos bei miško atkūrimo veiksmų palyginimo. Na, sakyčiau, pirmiausia, reikia pasižiūrėti, kokia yra padėtis. Bet kita vertus, kai kurios valstybės narės labiau rūpinasi išdaugus miško potencialo atkūrimu. Ir man atrodo, kad Prancūzija itin tragiškai nukentėjo, išdegė tūkstančiai hektarų miško ir todėl jį daug daugiau dėmesio natūraliai skyrė būtent miškingumo atkūrimui, o ne prevenciniams veiksmams. Bet, aišku, detalesnės informacijos galėsiu pateikti tik vėliau. Man reikia ją surinkti. Na, man atrodo, kad aš pabandžiau atsakyti visus jūsų užduotus klausimus ir ačiū uždėmesi. Ar, ar yra e, kažkoks, kažkokia atskira, e, atskirtis tarp to, kas yra atkūrimas tarp, ir tarp to, kas yra prevencija? Ši priemonė apima visas operacijas, visus veiksmus, o konkrečiu lygiu, e, konkrečiu etapu, etapu mes galime matyti, kam skirti yra pinigai. Tačiau Tai išaiškėja tik tai, kuomet jau priemonė yra vykdoma. Ir dirbdami su valstybėmis narėmis mes galime matyti, kam tiksliai buvo e, skirti pinigai, tačiau to negalime padaryti eksantę. Puiku, taigi visi gali daryti, ką tik jiem patinka. Norėčiau grįžti prie klausimo kodėl buvo finansuota tiek daug skirtingų projektų. Nors e, tie projektai jau buvo kaip ir. E, nors jie buvo ir užbaigti. Buvo pateikta e, 3671 kandidatūra ir buvo paremta didžiulis skaičius jų. Kamgi tai buvo daryta? Kaip jau sakiau, tai yra e, pasidaliamojo valdymo procedūra. Ir e, paraiškų pateikimas yra bendra e, mūsų visų atsakomybės rytis pagal pasidalimojo valdymo procedūrą, tad negaliu atsakyti valstybių narių e, vardu. Supratau. Tuomet atrodo viskas aišku. Kalbant apie e, lėšų įsisavinimo lygį, e, situacija iš tiesų nekokia. Ponas Miljonisai, gal galėtumėt pasisakyti? Taip, kalbant apie jūsų pastabą dėl Graikijos. Pritariu komisijos nario nuomonį. Graikijos atvejis neįtrauktas į, šio, į šią priemonę, nes Graikija nesinaudoja lėšomis pagal šią priemonę. Dėl jūsų antrosios pastambos, kalbant apie statistiką dėl pirmo priedo. Ir kalbant apie įsisavinimo lygį, mes neturime jokių realių rekomendacijų. Tai nebuvo mūsų audito tikslas. Ačiū. Žodis pranešėjui Zeleriui. Ačiū. Labai ačiū komisijai ir audito rūmų atstovui už visus paaiškinimus. Ačiū ir visiems kolegoms už jūsų indėlį. Sakant į jūsų e, komentarus, Mes e, ataskaitoje e, analizavimo situaciją 2007-2013 iš biudžetinės pusės, kaip buvo įgyvendinama priemonė ir kaimo plėtros strategija. Mūsų tikslas buvo sužinoti, kaipgi mes galėtume tobulinti situaciją. Kalbant apie, pavyzdžiui, situaciją Ispanijoje, ji kitokia negu kad rytų Lenkijoje. praeitie tie skirtumai, jos buvo atsižvelgiama ir daugybė miškų buvo panaudoti e, verslo tikslais. Štai Slovakijoje buvo iškirsti miškai e, pakrantėje ir ten buvo pasodintos pušis, grinai E, siekiant komercinių tikslų. Nemanau, kad taip elgiantis mes užtikrinsime prevenciją nuo gaisrų. Mūsų tikslas buvo išsiaiškinti, kaip panaikinti žalą ir kokias konkrečias priemonės galėtume naudoti. Jeigu yra kokia, kyla kokia nelaimė, ar tai gaisras, ar sausra, ar kažkokia kita e, gaivalinė nelaimė, pavyzdžiui, dėl snau, e, sniego. Reikia išsiaiškinti, kaip konkrečiai e, panaikinti žalą. Ir kaip e, atkurti miškus, kad jie, būtų, e, kad jie vėliau būtų sėkmingai panaudoti į šį aspektą mes turime atsižvelgti ateityje. Man atrodo, būtent tokio požiūrio reikėtų laikytis. O tam mums reikia kontrolės mechanizmo, e, šalis turi teikti reguliarias ataskaitas, kad matytume, kokiųgi konkrečių veiksmų imtasi. Buvo pasakyta, jog valstybės narės turi prisimti atsakomybę už veiklą miškuose. Manau, kad šis komentaras iš tiesų lemiamas, nes ir pagal, e, e, pagal kaimo plėtros e, programas ir Žemės ūkio fondą kaimo plėtrai tai yra numatyta. Yra konkrečios taisyklės, kaip valstybės narės turi naudoti miškus kokios priemonės turi būti, kokiu priemonių turi būti imtasi. Ir visos šios taisyklės turi būti praktiškai gyvendintos e, tam, kad panaikintume trūkumus, kurie ką tik buvo nustatyti. Tad e, šiandien mes tik pradedame naują programavimo laikotarpį ir dar turime laiko ištaisyti pastebėtus trūkumus. Ačiū. Baigiame aptarnėti šį darbo tvarkės punktą. Na, o šeštasis balsavimas. Europos strateginių investicijų fondas ir nuomonė apie jį. Dėl jos turėsime balsuoti. Dabar norėčiau paprašyti jūs susirasti balsavimo korteles o per tą laiką išdalinsime balsavimo sąrašus. So. A test. Right. Can we test the cards, number of cards? Pabandykime pasitikrinti, kiek yra kortelių. Prašom. Bandomasis balsavimas, bandome korteles. Prašom spausti. Please, please test vote. Please. Nesvarbu dabar, kurį mygtuką spaus, spausite. Bandomasis balsavimas. Pažiūrėkime, ar turime iš tikrųjų 25 balsuojančius, kad nebūtų daugiau nei iš vienos frakcijos. Pono Toirė, pranešėjo neturime, bet nesvarbu, 49 pakeitimas. Kas už? prieš, susilaiko pritarta. 48. Kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 47. už, prieš. Gal galėtume elektroniškai pastikrinti. Ar visi jau balsavote, balsuoti baigiame, pritarta. 50 pakeitimas, kas už? Prieš. Susilaiko. Pritarta. 51. Ne, pasitikrinkime dėl 50. -ojo. 50. Baigiame balsuoti pritarta. 51 dabar, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 52 kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 53 kas už, prieš, susilaiko pritarta. 54 su pakeitimu žodžiu, ar yra prieštaraujančių prieš tą pakeitimą žodžiu, tada kas ar už, prieš, pasitikrinkime elektroniškai. Taigi, 54 pakeitimas, su pakeitimu žodžiu balsuoti baigiame, pritarta. Trečias kas už, prieš, susilaiko, pritarta. 55 kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 56 už, prieš, susilaiko atmesta, 57 už, prieš susilaiko pritarta, 58 kas už, prieš susilaiko pritarta, 59 kas už, prieš susilaiko pritarta, 60 kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta, 61 kas už, o prieš susilaiko atmesta, 62 už, prieš, susilaiko. Atmesta, 63 už, prieš, susilaiko. Atmesta, 64 už, prieš, susilaiko. Atmesta, 65 už, prieš, susilaiko. Pritarta. 66 už, prieš, susilaiko pritarta. 69 su žodiniu pakeitimu, ar yra prieštarančių prie žodinį pakeitimą? Ne. Ar čia jūs rodote, kad prieš žodinį pakeitimą esate? Vadinasi, turėsime balsuoti be žodinio. Kas už prieš susilaiko pritarta. 67 atkrito, 68 kas už, prieš susilaiko atmesta, 70 už, prieš. Pabandykime elektroniškai prabalsuoti už 70 pakeitimą. Baigėme balsuoti, pritarta. 71 už, prieš susilaiko atmesta, 72 už, prieš. 72 balsuojame elektroniškai, baigiame balsuoti, atmesta. 73 už, prieš, susilaiko pritarta, 74 už, prieš, susilaiko atmesta, 75 už, prieš, susilaiko atmesta, 76 su žodiniu pakeitimu, ar yra prieštaravimų prieš žodinį, nėra, tai kas už prieš susilaiko pritarta. 77 už prieš. Balsuokime elektroniškai. Baigiame balsuoti atmesta. 79. Kas už prieš. Elektroniškai dėl 79. Baigėme balsuoti. Pritarta. 78. Atkrito. 80. Kas už, prieš, susilaiko pritarta. 81. Sako pirmininkė. 83 už, prieš, susilaiko, atmesta. 81 už, prieš, susilaiko, pritarta. 82 kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 84 už, prieš, susilaiko, pritarta. 85 už, prieš, susilaiko, pritarta, 86 už, prieš, susilaiko atmesta, 87 už, prieš, susilaiko pritarta, 88 už, prieš, susilaiko pritarta, 89 už, prieš, susilaiko pritarta, 90 už, prieš, susilaiko pritarta pritarta, 91 už, prieš, susilaiko, pritarta, 92 už, prieš, susilaiko, pritarta, 93 už, prieš, susilaiko, pritarta, 94 už, prieš, susilaiko, atmesta, 95 už, prieš, Elektroniškai balsuokime dėl 95-ojo. Baigiame balsuoti. Pritarta. 96 už. Prieš. Elektroniškai dėl 96-ojo prašom balsuoti. Trūksta vieno balsuotojo. Dabar balsuoti baigiame atmesta. 97 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 98 už, prieš, susilaiko, atmesta. 99 už, prieš, susilaiko, pritarta. 100 už, prieš, susilaiko, pritarta. 101 už, prieš, susilaiko, atmesta. 102 už, prieš. Pasitikrinkime elektroniškai dėl 102. Baigiame balsuoti. Pritarta. 103 už, prieš, susilaiko. Pritarta. 104 už, prieš, susilaiko. Pritarta. 105 už, prieš, susilaiko. Atmesta. 106 už, prieš susilaiko pritarta, 107 už, prieš susilaiko atmesta, 108 kas už, prieš susilaiko pritarta, 110 už, prieš susilaiko atmesta, 109 už, prieš reikia pasitikrinti dėl 109 elektroniškai. Baigėme balsuoti. Atmesta. 111. Turime pakeitimą žodžiu. Kas prieštarauja? Nėra prieštaraujančių? Nėra. Taigi su juo. Kas už? Prieš. Susilaiko. Pritarta. 113. Taip pat yra pakeitimas žodžiu. Yra prieštaraujančių? Nėra. Tai kas už? Prieš. Susilaiko. Pritarta. 112 atkrenta, vadinasi 114. Kas už, prieš susilaiko pritarta. 116. Kas už, prieš susilaiko atmesta. 115 už, prieš susilaiko pritarta. 117 už, prieš. Reikia pasitikrinti elektroniškai 117. Baigime balsuoti atmesta. 118 už, prieš, susilaiko pritarta. 119 už, prieš, susilaiko pritarta. 120 už, prieš, susilaiko pritarta. 121 už, prieš, susilaiko pritarta regis pritarta, bet Pasitikrinkime elektroniškai. 120. Baigime balsuoti. Pritarta. Dabar 122. Už, prieš, susilaiko. Pritarta. 123 už, prieš, susilaiko. Regis pritarta, bet tikrinamės 123. Atmesta. 124. Kas už? Prieš. Pasitikrinkime. Regis ta pati dauguma, kaip anksčiau, vadinasi, atkrenta. Nepritarta. Taip. 125. Už. Prieš. Susilaiko. Pritarta. 126 Čia yra dvi dalys. Dėl pirmas už, prieš, susilaiko pritarta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 127 už, prieš, susilaiko pritarta. 129 už, prieš, susilaiko atmesta. 128 už, prieš, susilaiko pritarta. 131 už, prieš, susilaiko atmesta, 110 už, prieš, susilaiko pritarta, ketvirtasis atkrito, 130 kas už, prieš, susilaiko pritarta, 133 už, prieš, susilaiko pritarta, 134 už, prieš, susilaiko pritarta, 135 už, prieš susilaiko pritarta, 136 už, prieš susilaiko pritarta, 137 už, prieš susilaiko pritarta, 138 už, prieš susilaiko pritarta, 139 už, prieš susilaiko pritarta, 140 už, prieš susilaiko pritarta, 141 už, prieš susilaiko pritarta, 142 už, prieš susilaiko pritarta, penktasis kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta, 143 kas už, prieš susilaiko pritarta, 144 už, Ne, tas pats, kas ankstesnis, taigi pakako vieno balsavimo, atsiprašau, pirmininkė, 145 už, prieš, susilaiko pritarta, 146 už, prieš, susilaiko pritarta, 147 už, prieš, susilaiko pritarta, 148 už, prieš, susilaiko pritarta, 149 už, prieš, susilaiko. Pritarta 150 už, prieš, susilaiko. Pritarta 152, kas už, prieš, susilaiko. Pritarta 153, kas už, prieš, susilaiko. Pritarta šeštasis, kas už, Šeštasis atkrito. 151. Kas už? Prieš? Susilaiko. Pritarta. 154. Su žodiniu. Ar yra prieštaraujančių? Ne. Tai kas už? Prieš? Susilaiko. Pritarta. 156 atkrito. Septintasis taip pat atkrito. 155. Kas už? Prieš. Susilaiko. Pasitikrinkime dėl 155. Regis pritarta, bet tikrinamės. Taip, pritarta. 157 kas už, prieš susilaiko pritarta. 158 kas už, prieš susilaiko pritarta. 160. Atkrenta. 159. Kas už, prieš, susilaiko. Pritarta. Aštuntasis. Už, prieš, susilaiko. Pritarta. Toliau, 161 toks pat, nėra reikalo balsuoti. 162, kas už, prieš, susilaiko. Pritarta. 163, kas už, prieš, susilaiko. Pritarta. 164 už, prieš susilaiko pritarta, 165 už, prieš susilaiko pritarta, 166 už, prieš susilaiko pritarta, 167 už, prieš elektroniškai dėl 167 prašome balsuoti. Baigiame balsuoti. Pritarta. 168 už, prieš, susilaiko. Pritarta. 169 už, prieš, 170 už, prieš, susilaiko. Pritarta. 172 kas už, prieš, susilaiko. Pritarta. 171 atkrenta. 75 už, Ar reikia elektroniškai tikrintis dėl 175? Baigiame balsuoti ir nepritarta. 174. Už, prieš, susilaiko atmesta. 176. Kas už, prieš, susilaiko pritarta. 173. Kas už, prieš, susilaiko pritarta. 177 už, prieš, susilaiko pritarta. Dabar turime kompromisinį pakeitimą mąstymą. Čia su pono Gairio papildymu, kas už kompromisą, kas prieš, susilaiko. Dauguma pritarė kompromisui, taigi toliau atkrenta visa virtinė pakeitimų. Ir toliau tęsime balsavimą nuo 185. Taigi, 185 pakeitimas už prieš. Pasitikrinkime elektroniniu būdu balsuodami. 185 pakeitimas. Primenu, balsavimas baigtas. Patvirtintas pakeitimas. 186. Vėlgi, dalimis balsuojame už pirmą dalį už, prieš, susilaikę, Patvirtinta antroji dalis už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 187 už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 188 kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 189 už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 190 už, prieš susilaikė patvirtinta, 191 už prieš susilaikę. Gal elektroniniu būdu pasitvirtinkime, regis patvirtinome jį, bet patikrinkime. Balsavimas baigtas, taip, patvirtinta. 192, kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 193, už, prieš, susilaikęs, patvirtinta. 194 už prieš susilaikė patvirt, ne, atmesta. 195 už prieš susilaikė. Elektroniniu būdu balsuokime, pasitikrinkime. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 196 už prieš susilaikė. Atmesta. 197 už prieš susilaikę atmestas 198 už, prieš, susilaikę, atmestas 199 už, prieš, susilaikę, atmestas 200 už, prieš, susilaikę. Elektroniniu būdu balsuokime, kad būtume tikri. Balsavimas baigtas. Atmesta. 201 pakeitimas už, prieš, susilaikę, patvirtinta 202 už, prieš, susilaikę, patvirtinta 203 už, prieš, susilaikę, patvirtinta 10 pakeitimas už, prieš, susilaikę, patvirtinta 11 už, prieš, susilaikę, atmesta 12 už, prieš, susilaikę. Ne, elektroniniu būdu pasitikrinkime. Man atrodo, kad patvirtinta. Bet pasitikrinkime. Balsavimas baigtas, atmesta. 14 už, prieš, susilaikę, patvirt, atmesta. 13 už, prieš, susilaikę, atmesta. 15 už, prieš, susilaikę, atmesta. 16 už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 17 už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 18 už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 19 už, prieš, susilaikę, atmesta. 20 už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 21 už, prieš, susilaikę, atmesta. 22 už, prieš, susilaikę. Ne, tikriname elektroniniu būdu. 22 pakeitimas balsuojam. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 23 už, prieš, susilaikę, atmesta. 24 už, prieš, susilaikę, atmesta. 25 už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 26 už, prieš, susilaikę. Ne, elektroniniu būdu balsuojame dėl 26. Balsavimas baigtas. Atmesta. 27 už, prieš, susilaikę, patvirtinta 28 už, prieš, susilaikę, atmesta 30 už, prieš, susilaikę, patvirtinta 39 už, prieš, susilaikę, patvirtinta pirmas už, prieš, susilaikę, pritvirtinta 32 už, prieš. Elektroniniu būdu gal pasitikrinkime. Balsuojame. Man atrodo, kad patvirtinta. Taip, pritarta. 31 už, prieš, susilaikę, patvirtinta 303 už, prieš, susilaikę, patvirtinta 304 už, prieš, susilaikę, patvirtinta 305 už, prieš susilaikę, patvirtinta 36 už, prieš susilaikę, atmesta 37 už, prieš susilaikę, atmesta 38 už, prieš susilaikę, patvirtinta antras atkrenta 39 už, prieš susilaikę, Man regis patvirtinta, bet pasitikrinkime. Balsuojame elektroniniu būdu dėl 309 pakeitimo. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 40. Už, prieš, susilaikę, atmesta. 41. Už, prieš, susilaikę. Man regis patvirtinta, bet pasitikrinkime. 41 pakeitimas. Pritarta. 42 už, prieš, susilaikę. Patvirtinta. 43 už, prieš, susilaikę. Patvirtinta. 40... Ne, elektroniniu būdu pasitikrinkime, kad būtume tikri. 43 pakeitimas, balsuojam, baigta. Taip, pritarta labai akivaizdžiai. 44 už prieš susilaikė patvirtinta, 45 už prieš susilaikė atmesta, 46 už prieš susilaikė patvirtinta. Dabar balsuosime elektroniniu būdu, vardiniu būdu dėl visos nuomonės. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. 20 už 2 prieš 3 susilaikė. Sveikiname pranešėją. EFSI ataskaita pranešimas būtų buvęs labai visiškai kitoks, jeigu mes nebūtume balsavę dėl pakeitimų. Taigi šiandieną posėdis baigtas, o rytoj susitinkame 9 valandą. Visiems šiandien ačiū už tai, kad dalyvavote posėdėje ir ačiū už konstruktyvų darbą. Pirmininkė taip pat dėkoja.